<laughs> Wrong micro. Uh, ladies and gentlemen, colleagues. Uh... Kolegos, ponios ir ponai, norėčiau tęsti posėdį. Dabar bus balsavimas. Aš Norėčiau iškelti vieną klausimą, kalbėsiu lenkiškai. Gerbimas pirmininkė, ponės ir ponai. Šiandien turime balsuoti dėl gerai parengtos nuomonės. Ji parengta dalyvaujant visoms politinėms frakcijoms tai ES ir Ukrainos laisvos prekybos sutartis. Labai svarbi sutartis mums. Tačiau prieš kelias valandas sužinojome tam tikrų aplinkybių. Ir turime apsispręsti. Paprašysi paprašysiu jūsų atidėti šį balsavimą dėl šios nuomonės. Prieš kelias valandas opozicijos lyderė buvo nuteista maksimale septyniarių metų laisvės atimimo bausme. Kijeve teismas nuteisė ponę Timošenko ir dabar keistoka būtų, jeigu mes imtumėmės šio sprendimo, šio balsavimo, todėl siūlau jį atidėti. O po to koordinatoriai nuspręs, kada balsuosime. Aš siūlyčiau balsuoti kitame komiteto posėdėje. Pirmininkas siūloma atidėti balsavimą dėl nuomonės apie Ukrainą. Atsakingas komitetas yra AFET. Jeigu mes atidėsime balsavimą, tai prarasime savo darbą, nes AFET vis tiek gali, vis tiek gali balsuoti dėl tos nuomonės. Aš pats negaliu nuspręsti, tai procedūrinis klausimas. Komitetas turi spręsti ar atidėti balsavimą ar ne. Suteiksiu vieną minutę frakcijų atstovams pasisakyti šio klausimu. Pone Sarnez, pirmininkė, mes visiškai pritarėme pono Zalevski pasiūlymui. Turėtume atidėti balsavimą ir turėtume paraginti užsienio reikalų komitetą atidėti balsamą. Iki tinkamo momento. Pirmininkė, aš pritariu atidėjimui balsavimo. Čia tas pats, ką mes šyrit aptarėme. Ta pati politinė frakcija tasi kitų klausimų sakė, kad nereikia painėti prekybos ir politikos. Raginčiau juos laikytis nuoseklios pozicijos. Pirmininkė. Kutas, ponas Kutas. Nemanau, kad būtų gerai šiandien nebalsuoti, nes tokiu atveju mūsų nuomonė būtų paskelbta tik tai po AFET balsavimo, taigi reikėtų balsuoti šiandien. study. Pirminkė, mes pritarėme atidėjimui, bet e, nenorėtume, kad tai taptų precedentų. Pirmininkas, dabar balsuosime. Siūloma atidėti balsavimą dėl nuomonės, kuri skirta AFET komitetui. Jeigu AFET netidės balsavimo, mes prarasime bet kokius svertus įtakoti šį klausimą. Ar manote, kad yra mm, priežasčių afetui atidėti balsavimą? Ar tai tikėtina? Pirmininkė, taip. Šiandien dalyvavau afet posėdėje ir ten buvo išsakytos labai neigiamos nuomonės, daug kritikos dėl įvykių Ukrainoje. Ir susitikime dalyvavo ministras Hruščenko, jam girdintai buvo pasakyta ir manau, kad mūsų kolegos AFET komitete suprastų mūsų sprendimą atidėti balsavimą ir pasielgtų taip pat. Tiesa, aš su visų politinių frakcijų koordinatoriais ten nekalbėjau, kalbėjausi tik su mūsų koordinatoriumi ir jis paprašys kolegų AFET komitete elgtis taip, kaip mes nuspręsime. Kitaip aš nesiūlyčiau atidėti balsavimo. Jeigu nebūčiau tvirtai įsitikinęs, kad AFET atidės balsavimą, aš nesiūlyčiau čia jo atidėti. Pirmininkas, norėčiau atkreipti dėmesį į vieną rizikos aspektą. Šis klausimas AFET klausimas, o mūsų nuomonė teikiama dėl prekybo, mus gali kaltinti, kad mes kišamės į Ukrainos politinės situacijos vertinimą. Tokia mano asmenė nuomonė, tačiau jums teks nuspręsti. Ponas Arif. Na, prekyba. Tai ne tik techniniai klausimai, bet ir politikos dalykai. Kolega Stedy kalbėjo apie skirtingas geografinės teritorijas. Bet aš pritariu atidėjimui, pritariu ponui Zalevskijai. Kas pritarė pono Zalevskijai vicepirmininko prašymui atidėti balsavimą dėl Ukrainos? Kas už? Aiški dauguma, kas prieš, susilaikė. Taigi, dauguma už, balsavimas atidėtas. Toliau balsuosime dėl kitų klausimų. 11. Klausimas. Es ir Maroko sustarimas. Pranešėjas prašo mūsų komiteto pateikti pasiūlymų parlamentui, kreiptis į Teisingumo teismą, ar toks susitarimas būtų teisė, yra teisėtas. Pagal 90 taisyklę, šeštą punktą, tai mūsų darbo tvarkos taisyklės, kurios įgyvendina sutarties nuostatas, prieš balsuojant dėl tarptautinio susitarimo, atsakingas komitetas arba politinė frakcija arba vienas dešimtadalis narių gali pasiūlyti parlamentui kreiptis į Teisingumo teismą, prašyti paaiškinti, ar tarptautinis susitarimas atitinka sutartis. Turime dvi galimybės, kaip parlamentas gali balsuoti dėl to, ar kreiptis į teismą ar ne. Pirma galimybė. Trys galimybės. Dešimtadalis narių, komitetas arba frakcija. Mes kaip komitetas, mūsų komiteto narys kreipiasi į mūsų kaip komitetą, prašo pasiūlyti parlamentui spręsti, ar kreiptis į teisingumo teismą ar ne. Toks klausimas. Balsuosime, ar pritarėme pono Bovė prašymui. Pranešėjas asmeniškai manęs paprašė leisti jam išdėstyti savo argumentus. Ir aš suteiksiu jam tris minutės, ponas Bovė. Žodis jums trys minutės. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, kad įtraukėte mano prašymą į darbo tvarkę, kad priminėte teisinį šios procedūros reglamentavimą. Šis klausimas teisinis, todėl siūlau jį spręsti komiteto lygmeniu. Tai ne politinis klausimas. Ne 75 nariai arba politinė frakcija turėtų teikti šį klausimą. Tai teisinis klausimas. Svarbu prisiminti, kad Teisingumo teismo nuomonė e, sąjungos kompetencija turėtų būti įgyvendinama laikantis tarptautinės teisės. Štai toks teisinis pamatas, kuris man yra svarbiausia. Aš turiu tam tikrų dviejonių dėl šio susitarimo ir dėl vakarų Saharos tam tikrų aspektų. Turiu omeny vieną vertus Ispaniją, kuri yra atsakinga, ir Maroką, kuris atsakingas de facto. Jei panagrinėtume jungtinių tautų dokumentus, tai paaiškėtų, kad statusas tos teritorijos nėra aiškus, darbas nebaigtas problema ne politinė susijusi su šiuo susitarimu. Klausimas netoks, kas turėtų valdyti tą teritoriją. Klausimas kitas, ar ta teritorija turėtų būti įtraukta į susitarimą ar ne. Komisija pasiūlė susitarimo projektą ir mūsų paprašė jam pritarti. Tačiau ten aiškiai nepasakyta, ar vakarų Saharos regionas įtraukiamas į susitarimo taikymo srity ar ne. Jeigu neįtrauktas, viskas puiku, tačiau jei susitarimas jam taikomas, tuomet kyla problemų. JAV atstovas Zelikas, kuris yra pasaulio banko pirmininkas, minėjo tas problemas dėl tos autonominės teritorijos vakarų Saharos teritorijos. Žodžiu, toms problemams išaišk... klausimų išaiškinti mums reikia teisingumo teismo išvados. Dėl to prašau perduoti šį klausimą teismui. Teismas turi išspręsti šį teisinį klausimą. Pirmininkas, jei balsuosime taip, teigiamai, tuomet pasiūlysime parlamentui kreiptis į Teisingumo teismą. Ponas Arif prašo žodžio. noriu kolegoms pranešti koordinatorių sprendimą, kuris šyrit priimtas. Iškelta įvairių klausimų ir trūksta paaiškinimų kai kuris klausimais, ypač dėl vakarų Saharos regiono. koordinatoriai pasiūlė surinkti daugiau informacijos, surenkti klausimus. Ir todėl aš manau, kad Todėl aš manau, galėtume palūkėti, ne šiandien spręsti ar kreiptis į teismą. Reiktų šiek tiek atlikti parengiamojo darbo surinkti daugiau informacijos, susigaudyti labiau situaciją, o ne dabar spręsti dėl teismo. Pirmininkas, siūloma nukelti šio klausimo svarstymą vienu mėnesiu. Nagrinėti rezoliucijos projektą ne lapkritį, o gruodį svarstyti projektą, o balsuoti siūloma ne gruodį, o sausį. Štai taip buvo nuspręsta susitikime, patvirtintas kalendorius. Dabar jūs turite nuspręsti, ar toks sprendimas dėl datų įtakoja mūsų sprendimą dėl to, ar kreiptis į teismą ar ne. Bet aš negaliu nuspręsti, jūs turite patys spręsti. Ponas Gaspari. Pirmininkė, ne EPP frakcija pasiūlė kreiptis į Teisingumo teismą. Mes prieštaraujame pranešėjas dėlse kelis mėnesius, nepateikė datų. Reikia daug ką patikslinti, paaiškinti, reikia kreiptis į parlamento teisininkus, kitas teisinės institucijas. Kol kas gero sprendimo nepavyktų rasti. Taigi balsuoti reikia dabar, nėra tikslo dėlsti. Reikia šiandien apsispręsti. O ar būtų nuomonių už, klausė pirmininkas. Ne. Taigi, matau, kad nieks nepritarė balsavimo nukelimui. Tuomet balsuokime elektroniškai. Pradedame. naudokitės kortelėmis balsavimo rezultatai 26 bal... 29 balsai iš viso atmesta pasiūlymas atmestas 19 prieš 5 už 2 susilaikė iš 26 balsų tokie rezultatai ačiū už balsavimo rezultatus pereisime prie kito klausimo. Draft report on please keep calm and Prašau e, ramybės ir tylos. Pranešimo projektas priekybos ir investicijų kliūtis. E, pranešėjas yra Robert Sterdi. Žodis jam. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, naudodamasis progą noriu padėkoti visoms frakcijoms ir jų darbuotojams už jų teigiamą požiūrį, už siekį ieškoti kompromisų dėl pakeitimų, dėl kurių balsuosime. Pakeitimų buvo daug, jų buvo patikta 64 ir rasti 13 kompromisų su viena ar kita išimtimi. Taigi, E, kalbame apie tai, kas yra pateisinamos ir nepateisinamos netarifinės kliūtis. Mes teigiame, kad tarp šių kliučių yra skirtumas ir prieš keletą savaičių komitete taip pat e, apie tai diskutavome. E, pakeitimais ir toliau raginama toliau nu, plėtoti dialogą su svarbiausiais strateginiais partneriais, su institucijomis, kad būtų išspręstos problemos, kai naudojamos, kai kai pasitelkiamos nepagristos e, netarifinės kliūtis. Mes taip pat pripažįstame tam tikrų rinkų jautrumą ir darome skirtumą tarp besivystančių šalių ir greitai besivystančių pramoninių šalių, vadinamųjų BRIC šalių, kalbant apie eksporto mokesčius. Buvo pasiektas kompromisas dėl Japonijos ir dėl tarptautinių standartų. Džiaugiuosi, kad e, dabar mūsų tekstas yra tikslesnis ir geriau įvertina problemas. Jeigu šis pranešimas bus patvirtintas, noriu dar kartą padėkoti visiems, kurie prie jo dirbo. Ir manau, jei pranešimas bus patvirtintas, taip komisijai bus nusiųstas aiškus signalas, o komisija renks savo pranešimą, kurią kurį pateiks kovo mėnesį, jeigu neklystu. Ačiū. Ačiū. E, pradedame balsuoti. Turime penkių puslapių balsavimo sąrašą, 64 pakeitimai. Pradedame nuo penkto kompromisinio pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 21 pakeitimas e, dalimis. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas. Pirma dalis atkrenta. Balsuojame dėl antros dalies. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Gerai, pasitikrinkime elektro, elektroniniu būdu. 21 pakeitimas, antra dalis. Pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šeštas kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė pritarta. 27 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. Ar jūs čia rimtai prašote? Gerai, pasitikrinkime 28 pakeitimą, pradedame balsuoti. Atsiprašau, 27 pakeitimą, pradedame balsuoti. Balsuojame dėl 27. Balsuoti baigiame. Atmestas. 28 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, Nesu tikras, pasitikrinkime. 28 pakeitimas, pradedame balsuoti. Pradedame dabar balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 29 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 30. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Gerai, pasitikrinkime dėl 30 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 31 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Gerai, pasitikrinkime 31 pakeitimą, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 33. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 34. Kas už? prieš susilaikė pritarta, 35 kas už, prieš susilaikė pritarta, kompromisinis pakeitimas numeris 7 kas už, prieš susilaikė pritarta, 30. Dabar aštuntas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. 41 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. 42 už, prieš, susilaikė pritarta. 40. Gerai, 42. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Pradedame balsuoti elektroniškai dėl 42. Balsuoti baigiame. Pritarta. Kompromisinis pakeitimas numeris 9. Kas už? Prieš? susilaikė, pritarta. Dešimtas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 49 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 11 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 54. Kas už, prieš susilaikė pritarta. 55 ir 56 jie yra identiški, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 12 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 13 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 59. Tik pirma dalis. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 60 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 62. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 63. Kas už? prieš susilaikė pritarta, 64 kas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar konstatuojamosios dalis. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Antras kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Trečias kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta Pritarta. Septintas ir aštuntas pakeitimai. Jie yra identiški, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas dalimis. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu balsavimą dėl antros dalies. Ketvirtame kompromisinėme pakeitime pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Tryliktas pakeitimas. Ne, keturioliktas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 15. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 16. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 17. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 18. Kas už, prieš susilaikė pritarta, 19 kas už, prieš susilaikė pritarta, 20 kas už, prieš susilaikė pritarta. Nuorodos. Pirmas pakeitimas kas už, prieš susilaikė pritarta. Imko pakeitimai. Septintas. Septintas imko pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Devintas imko pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Imko. Dešimt. Kas už? prieš susilaikė atmestas. Imko 13. Kas už, prieš susilaikė pritarta. 15. Imko. Kas už, prieš susilaikė pritarta. 16. Imko. Kas už, susilaikė pritarta. Galutinis balsavimas, elektroninis, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta 23 balsai už, 4 prieš. Sveikiname pranešėją. Sėkmingai parengus pranešimą. Dabar pereikime prie 13 darbo tvarkės punkto. Tai yra nuomonės projekto. Jį parengė Kristijana Muskardinį. Nuomonės projektas dėl muitinių modernizavimo. Dėja turiu pasakyti, kad Pone Muskardinė yra susižeidusi ir šiuo metu yra ligoninėje. Ir e, atsiprašo, kad negali šiandien dalyvauti e, posėdėje. Viso komiteto vardu norėčiau palinkėti jai sėkmės ir kuo greičiau pasveikti. Galbūt reikėtų nusiųsti jai gėlių komiteto vardu. Pirmininkas sako, gerai, aš to pasirūpinsiu. nubalsuota 15 prieš 14 palinkėti poniai muskardinį geros veikatos. Dabar perikime prie pačio balsavimo dėl ponios Kristiana Muskardinį nuomonės projekto. Taigi, kompromisas e, numeris vienas. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Šeštasis pakeitimas, kas už susilaikė priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, Neprašote pasitikslinti dėl dešimto pakeitimo, puiku, tada balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Atsiprašau, suklydau. Vienuoliktas ir dvyliktas pakeitimai yra identiški, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 14 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 15 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 19 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 20 pakeitimas Tai yra tiesiog lingvistinis pakeitimas, tai dėl balsuoti nereikia. 21 pakeitimas, kas už, e, prieš susilaikė priimta. 22, kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas numeris 4, kas už, prieš susilaikė priimta. 24, kas už, prieš. Dar kartą. 24, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 26. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Galutinis balsavimas elektroniškai. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 24 už, 4 susilaikė, niekas nebalsavo prieš. Pereikime dabar prie 15 punkto, kadangi balsavimas dėl 14 punkto e, buvo atidėtas. Taigi dabar pereikime prie 15 darbo atvarkės punkto dėl Gruzijos. Pranešėja Laima Liucija Andrikėne ir pradėkime iš karto nuo Kompromiso numeris vienas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas. Sakote, tai reikia pasitikslinti, prašome, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas numeris 2, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas, ne, vis dėlto devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintas pakeitimas, Pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Jūs anksčiau nesiskundėte, kolega, kad jūsų balsavimo įranga neveikia. Tad pereikime dabar prie ketvirtojo kompromisinio pasiūlymo, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Galutinis balsavimas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 22 už, 2 susilaikė, 3 balsavo prieš. Sveikiname pranešėją. And, uh, time... Tuo ir baigiame mūsų balsavimą. Ačiū už dalyvavimą, už dalyvavimą, kad viskas taip greitai pasibaigė. Tačiau pernelyg nesidžiaukite, juk vis dėlto tai yra mūsų darbas. Ar norite padaryti pertrauką po balsavimo? Tie, kurie išeina iš posėdžių salės, turėtų uh, išeiti kuo galima greičiau ir tyliau. Prašyčiau tis, iš tiesų nevesti kažkokių diskusijų e, posėdžių salėje. Jeigu norite kalbėti, išeikite iš posėdžių salės. Gerbiami kolegos, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. į tai, kad dabar bus klausimas apie ES ir Kiniją. Nesubalansuota priekyba. Šiuo klausimu e, yra parengtas pranešimas, jį parengė Marielle de Sarne ir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 Robert, maybe you will continue. Okay, good. Ladies and gentlemen, let's come to. Pono ir ponios, grįžkime prie mūsų darbo. Dabar bus e, klausimas apie ES ir Kinijos e, nesubalansuotą priekybą. Taigi Kinija Mm, tapo viena didžiausių eksportuotojų pasaulyje. ES ir Kinijos priekyba ženkliai išaugo pastaraisiais metais ir Kinija dabar jau antra e, pagal dydį ES e, priekybos partnerė po Junktinio Amerikos valstijų. E, tuo pat metu ES yra viena didžiausių Kinijos priekybos partnerių. Be to, kadangi ES e, e, rinka atsivėrė, sulaukėme labai daug e, Kinijos prekių importo, kas iš tiesų prisidėjo prie mūsų geresnių ES ir Kinijos prekybinių santykių. Kalbant apie e, priekybos balansą, matome, kad e, deficitas yra didelis, bet to e, Kinija nesilaiko PPO taisyklių. Kalbant apie taikomą savo protekcionistinę politiką. Kitas dalykas - žmogaus teisės taip pat negali būti ignoruotas. Be kita ko, Kinija E, šiuo metu naudojasi savo valiutų kursų e, mechanizmu, kad padidintų eksportą. E, šiandieną mes turime aptarti šios klausimus įsamei ir tada bus parengtas nuomonės projektas. Dėl tos priežasties mes pakvietėme ekspertus, kurie turėtų pateikti informaciją bei atsakys į komiteto narių kilusius klausimus. Man labai malonu pristatyti Jums mūsų gerbiamus svečius. Deja, ponas Andriu Vu, e, Louis Vuitton grupės e, direktorius, e, turėjo grįžti šiandieną į Šanhajų. Ir ponas Vų norėtų atsiprašyti už tai, kad negali susitikti su, su komiteto nariais. Kalbant apie kitus ekspertus, tai yra ponas Leila Šukrun. Pone Leila Šukrun. Atsiprašau, kad galbūt netinkamai perskaičiau jūsų pavardę. Um Jie yra iš Mastrito universiteto. Toliau e, kitas kalbėtojas Jonas Parelio Plesner. Tai yra ECFR e darbuotojas. Toliau Antoine Brunet. kuris yra AB Marše e, prezidentas. Toliau ponas Jonathanas Holslag. Jis dirba e, Briuselio laisvajame universitete Briuselyje. Toliau kitas kalbėtojas Viorelė Budūra Isti Šuaja. Dar kartą atsiprašau, kad galbūt netinkamai perskaičiau pavardę. Uh, E, tai yra EEAS Azija vykdomasis direktorius ir toliau ponė Perek, kuri e, yra komisijos atstovė iš prekybos generalinio direktorato atsakinga už prekybos santykius su tolimuosius rytus. Visų pirma, aš norėčiau suteikti žodį pranešėjai Marijelde Sarnes. Prašome. Euh, Ačiū, pirmininkė. Nekartosiu to, ką jūs dabar išdėstėt. Jūs būsimus kalbėtojus jau pristatėte, Noriu patikoti jiems, kad atvyko. Jie universiteto atstovai, akademikai, ekonomistai, įvairių sričių ekspertai, ES ir Kinijos ryšių specialistai. Aš nenoriu dabar ilgai kalbėti, nes trūksta laiko ir geriausia būtų suteikti žodį ekspertams, o po to vyks diskusija ir jums leidus aš pateiks tam tikrų baigiamųjų pastabų. Gerai, pradėkime klausimus. Kalbės ekspertai. Pirmiausia, ponė Leila Šukrun. Prašyčiau visų ekspertų kiekvienu iš jų kalbėti neilgiau kaip 10 minučių. Ačiū, pirmininkė. Aš esu Leila Šukrūna, aš atstovauju Maastrichto universiteto teisės fakultetui. Šį pranešimą ES Kinija nesubalansuoda e, priekyba parengė Maastrichto universitetų ekspertų, universiteto ekspertų grupė, kuriai aš vadovavau. Noriu pristatyti struktūrą. Studija yra pakankamai išsami, padalyta į penkis skyrius. Daugiausia dėmesio skiriama prekybos kliūtims ir tam, kaip Kinija įgyvendina e, PPO įsipareigojimus. Kinija šiandien minima kiekvieną kartą, kai kalbama apie ekonomiką, tai yra svarbi strateginė partnerė. ES prekybos rūmų e, neseniai atliktas tyrimas rodo, kad 78 procentai verslo įmonių dirbančių Kinijoje gavo pelno o 71 procentų įmonių netgi gavo didesnio pelno nei anksčiau. Tačiau įmonių atstovai reiškia susirūpinimą, kad sąlygos yra neaiškios, nelygios prekiaujant su Kinija. Todėl, kad Kinijos reglamentavimo sistema yra neiški, šališka Per dešimtmetį, kai Kinija prisijungė prie PPO, iškilo įvairiausių klausimų dėl to, ar Kinijos rinka yra patraukli, ar ji sudėtinga, ar į ją patekti Europos įmonėms yra lengva ar sunku. Nuo 89 metų, kai buvo toks žemiausias taškas. E, prekyba situacija pagerėjo, tačiau yra ir įtampų dėl finansinės krizės, dėl Europos tam tikrų valstybių skolos. Ir dėl to paštrėjo tam tikros įtampos. Kinija taip pat mažiau nusiteikusi daryti nuolaidų, kompromisų tarptautinėse prekybos dėrybose, pavyzdžiui, PPO. Taip pat ES sektoriai ir valstybės grėbėsi daugiau protekcionizmo. Dėl tų įtampų ES užima vis griežtesnę poziciją priekybos santykiuose su Kinė, nors politiniai ryšiai yra pakankamai šilti draugiški. ES ir Kinijos santykiai pereina į naują etapą. Įdomu pastebėti, kad prieš 30 mečius Kinija ir ES ko ne iš viso neprekiavo. Be jokios abejonės radikaliai pasikeitė situaciją nuo 2000-ųjų, nuo 2003 metų per pastarąjį dešimtmetį. Prekių prekyba tarp ES ir Kinijos padidėjo 400 procentų. Nuo 2007 metų Kinija antrasis ES prekybos partneris ir pagrindinis importo šaltinis. Tačiau žinome, kad ES prekyba kenčia nuo struktūrinio deficito prekybos su Kinija. Tas deficitas 26 kartus didesnis nei perviršis prekyboje paslaugomis. Ne viena ES valstybė prekiaudama su Kinė negali e, pastebėti perviršio. Prekybos deficitas atsiranda ir dėl reeksportavimo į ES tų prekių, kurias ES įmonės pagamina Kinijoje. Dėl investicijų situacija visiškai skirtinga. ES pirmauja palyginus su Kinija. Dabar trumpai aptarsiu, kaip Kinija vykdo PPO įsipareigojimus. Kinijos stojimo į PPO protokolas itin sudėtingas, verta aptarti kai kurios dalykus. Kinijos situacija unikali, nes įtraukta vadinamųjų PPO plus įsipareigojimai ir PPO minus teisių. Kinija prisėmė ir tradicinių PPO įsipareigojimų, bet taip pat ir netradicinių. Nepasitenkinimas dėl to, kaip Kinija laikosi, taiko protokolą. tą nepasitenkinimą reikia vertinti atsižvelgiant į tai, kad protokolas pakankamai unikalus. Reikia taip pat paminėti, kad nėra jokio pagrindimo, kodėl turėtų būti taikomos taisyklės, leidžiančios nukrypti nuo nediskriminavimo principo. Panašu, kad Kinija vis ryštingiau ginsis nuo tam tikrų įsipareigojimų, kurie jos nuomonė yra nesažingi, neteisingi, imsis vis aktyvesnės veiklos vis dažniau kreipsis į PPO ginčių sprendimo struktūras. Pranešime aptariama nemažai įvairių detalių susijusių su prekybos kliūtimis, kurios atsiranda ir dėl to, kad Kinijos prekybos politika šališka ir neskaidri, taip pat kliūtis susijusios su intelektinės nusavybės teisų apsauga, pramonės politika, žemės ūkių. Dar vienas nagrinėjimas klausimas tai technologijų perdavimas ir intelektinės nusavybės apsauga. Atlikdami tyrimą mes naudojomės neseniai atliktais tyrimais atliktais PPO prekybos politikos mechanizmų tyrimai buvo nagrinėjami. Taip pat JAV vyriausybės tyrimai, vykdomosios komisijos tyrimai. Reikia pastebėti, kad Europos lygmenių trūksta koordinavimo, todėl dažnai E, tyrimai nebūna tokie naudingi, kaip galima būtų tikėtis. Trumpai norėčiau apibendrinti ES įmonės, galima teikti, yra pasiruošusius e, susidroti su iššūkiais prekyboje su Kinė. Tačiau joms reikia tam tikro pasirengimo, e, būtent ES tvirto, vieningo užnugario. Ir tas vieningas užnugaris turėtų pakeisti dabartinį fragmentavimą. Ačiū ir aš mielai atsakysiu jūsų klausimus. I move just to look at your presentation. Thank you very much indeed. Let's... Ačiū. Dabar išklausykime pono Jonas Parelo Plesner. Jis yra um, Europos reguliavimo tarnybos, tarybos e, politikos analitikas. Ačiū. Ačiū už kvietimą dalyvauti šiuose klausimuose. Jūs jau įžangoje sakėte, kad Kinija yra svarbi vyriausybėms, valstybėms ir piliečiams. Taigi džiaugiuosi, kad parlamentas ėmėsi iniciatyvos surenkti viešus klausimus ir parengti pranešimą šią temą. Aš esu Europos užsienio, reikalų, užsienio ryšių tarybos narys, tai yra mm, nuomonių tyrimo organizacija. Atliekanti tyrimus ir Kinija yra viena iš tyrimo temų. Taigi Yra parengta studija, ji yra aptariama ir kadangi man skirta tik 10 minučių, aš norėčiau pakalbėti apie tai, į ką mes sutelkėme dėmesį. Tai yra, kaip Europa galėtų pagerinti savo e, santykius su Kinija. Mano kolega François Gudman ir aš e, parengėme šią studiją pavadintą Scramble for Europe Šiek tiek pakalbėsiu apie tą studiją ir po to perėsiu prie mūsų rekomendacijų, kurias aptarėme savo taryboje. Mūsų dėmesio centre yra svarstymai, kaip Europos krizė tapo galimybę Kinijai. Netaip jau seniai Europos ir Kinijos santykiai apsiribojo pigių eksportų iš Kinijos ir investicijomis Kinijoje. Tačiau dabar Kinija vis aktyviau veikia Europoje ir dėl to keičiasi santykių pobūdis. Pavyzdžiui, praėjusiais metais e, Kinijos galingasis kvartetas, prezidentas, ministras pirmininkas, taip pat jų galimi pasiekėjai e, apsilankė Europos sostinėse, Lisabonoje, Budapešte, kitur buvo aptariamos Kinijos investicijos ir įsigymai. Ir žinoma, visą tai keičia Kinijos suvokimą Europoje. Galiu pateikti rytų Europos pavyzdį. Netaip jau seniai buvusios e, Sovietų sąjungos valstybės gana skeptiškai vertino Kiniją, kadangi Kinija priminė netokią seną e, praeitį. Pavyzdžiui, prieš dešimt metų tuometinis ministras pirmininkas Viktor Orban priėmė Dalai Lamą, tačiau pernai, e, kai Dalai Lama vėl lankėsi Vengrijoje ir Viktoras Orbanas vėl buvo ministras pirmininkas, Dalai Lamos nepriėmė vyriausybės atstovai. E, o šiemet jau kalbama apie Vengrijos ir Kinijos istorinę sąjungą. Taigi matote, kaip sparčiai keičiasi Kinijos suvokimas. Dar vienas dalykas - Europa greitai atsisakys vystomosios pagalbos Kinijai. E, tuo pačiu metu yra plečiama veikla vakarų Balkanuose. Kinijos investicijų bankas plečia savo veiklą Balkanuose. Uh, Taigi kaip e, Kinija, ko Kinija siekia Europoje, jeigu pažvelgtume į artimiausią penkmečio planą, matome, kad Kinija e, e, plėtoja inovacijų, užtųjų technologijų politiką ir žinoma, Europa turi daug tų elementų. Taigi Kinijos investicijos į tuos sektorius Europoje gana gerai atitinka penkmečio planą. Taip pat E, prekių ženklai, pavyzdžiui, automobilių sektorius, e, Kinija, Kinijos įmonė perėmė Volvo koncerną, bus ir daugiau panašių pavyzdžių. Taip pat e, didelės automobilių, Kinijos automobilių įmonės pradeda gamybą Bulgarijoje. Žinoma, kalbant apie investicijas, reikėtų prisiminti, kad Kinijos išeities taškas yra labai žemas, kin, Kinijos investicijos Europoje kol kas labai nedidelės ir tas procesas tik neseniai pajudėjo. Ypač turiu galvoje įsigijimus ir susijungimus. Prognozuojama, kad Kinijos investicijos JAV 2010 metais pasieks 1 trilijoną Um, dolerių. Tai vėlgi atitinka penkmečio planą ir planą įsigyti aukštųjų technologijų įmonių. Dabartinėmis krizės sąlygomis galima e, mažesnėmis sąnaudomis įsigyti turto Europoje ir taip pat JAV. Kinijos valstybinės įmonės ir bankai taip pat e, ieško, kur galėtų investuoti savo kapitalą ir manau, kad e, eurokrizė gali e, pavirsti ir bankininkystės krizė ir žinoma, Kinijos bankai, manau, parodys suinteresuotumą šiuo regionu ir manau, kad Portugalijos ir kitų šalių bankai galėtų sudominti kinus. Tačiau turiu pasakyti, kad kinai susiduria mm, su tam tikra dilema. Kinijos užsienio, vice, užsienio reikalų viceministras susidarė lik su šekspyriška problema - pirkti ar nepirkti. Daugelis Europos šalių siekia mm, Kinijos investicijų ir atrodo, kad dabar tas procesas pajuda. Manau, neverta apgailestauti dėl Kinijos noro čia investuoti, tačiau reikėtų svarstyti, kaip galima būtų kuo geriau pasinaudoti dabartinę situaciją. Ir dabar aš ir pereinu prie rekomendacijų, kurias pateikėme savo ataskaitoje. Vienas iš aktualiausių klausimų dabar tai yra euro krizė ir skolų įsigijimas. Ir Kinija e, vis siunčia signalus Europos šalims, pavyzdžiui, Ispanijai, kad yra pasirengusi įsigyti uh, Mm, perimti skolą, įsigyti skolas, tačiau e, Kinijoje tokie įsigijimai yra laikomi valstybės paslaptimi. Taigi kol kas mm, tų Kinijos įsigijimų šiuose šalise nedaug, Kinija masiškai neįsigyja skolų. Taigi eurozonoje daugiausia taikomi specializuoti sprendimai per Europos centrinį banką ir panašiai. Taigi apskritai Kinija kaip investuotoja su dabartinėmis valiutų atsargomis turbūt labiausiai bus linkusi įsigyti euroobligacijų su trigubu A reitingu. Pavyzdžiui, Vokietijos obligacijų. Toliau turiu pasakyti, kad trūksta skaidrumo, bet net ir gandai apie obligacijų įsigijimą e, skatina tam tikrą judėjimą biržoje. E, Europa turi unikalią sistemą, vienos valiutos sistemą ir E, Europos sistema e, skiriasi nuo JAV sistemos, kur yra fiksuojami visi subjektai, kurie įsigyja valstybės skolas. Taigi manoma, kad ir rekomenduotina būtų ir e, Europoje sukurti sistemą, kurioje būtų fiksuojami visi valstybės skolos turėtojai. Jeigu pažvelgtume į JAV statistiką, situacija kasmet keičiasi ir manau, kad panašią sistemą būtų galima perimti ir Europoje ir atsisakyti nereikalingo neskaidrumo. Toliau investicijos. Kinijos investicijos Europoje yra gera galimybė, bet manau, kad ir Europa turi galimybių, Europos įmonės turi galimybių dirbti Kinijoje. Taigi Europa yra atvira investicijoms, o Pekinas vis didina uh, E, savo strateginių e, sektorių apsaugą. Taigi Europa turėtų pateikti argumentų ir sakyti, kad laisvoji priekyba yra dvipusis procesas. Ir čia reikėtų kalbėti apie investicijų susitarimą. Tai e, galėtų būti ir būdas užsitikrinti investicijas ir taip pat galimybė Europos įmonėms įeiti į Kinijos rinką. Uh, kad technologijų plėtra nebūtų uždaras ir vietinis procesas Kinijoje, kad prie jo galėtų prisidėti Europos įmonės. Dėl Kinijos investicijų Europoje mes taip pat keliame saugumo ir skaidrumo klausimą, kadangi daugumą investicijų atneša vals, Kinijos valstybinės įmonės ir čia reikėtų kalbėti ne tik apie komercinius interesus, bet ir kelti klausimus dėl politinių interesų. E, kitas dalykas yra skaidrumas. E, Kinijos įmonių, vietoje veikiančių įmonių struktūra gana, dažnai būna neskaidri. Ta pat, tas pats pasakytina ir apie Europą ateinančias įmonės. Taigi reikėtų taip pat kalbėti ir apie tai, kas yra saugumas Europoje. Pavyzdžiui, Huawei, Kinijos telekomunikacijų operatorius, veikia Europoje ir, pavyzdžiui, pernai Belgijoje įsigijo vietos operatorių. Manau, kad e, Europoje reikėtų padiskutuoti, kokių saugumo problemų kyla ir investicijos neturėtų būti pretekstas e, taikyti protekcionizmą. Aš žinau, kad jau viršijau savo e, laiką, taigi čia ir baigiu. Ar tikrai baigėte? Ne, norėjau paminėti dar vieną dalyką. Ar galite skirti man dar minutę? Ne, 15 sekundžių. Dėl viešųjų pirkimų. Vėlgi, kaip ir investicijų atveju, labai svarbu, kad Europa galvotų apie interesus. Galbūt šį klausimą dar galėsime aptarti, kai bus klausimų ir atsakymų valandėlė, pavyzdžiui, Lenkijoje. Lenkijoje kinai e, laimėjo vieną konkursą. Manau, kad Europai svarbu taip pat gauti prieigą prie Kinijos e, virš, viešųjų pirkimų, nors Kinija nėra pasirašiusi PPO viešųjų pirkimo susitarimo. Ir žinoma, visi vis pasinaudojimas tomis galimybėmis priklausys nuo valstybių narių vienybės ir ilgalaikės vizijos. Apie tai dabar kalbėti sunku. Ir Kinija yra linkusi kalbėti su atskiromis valstybėmis narėmis. Tačiau manau, kad Europa turi gana daug galių ir jos pasiteisins tik, jeigu bus veiksmingai panaudotos. Ačiū. Have, um, Dabar ponas uh, Antoine Brunet. abi marše atstovus. Prašome. Ačiū pirmininkė ir suteiktą žodį už tai, kad pakvietėte mane pasisakyti. Aš norėčiau pats prisistatyti. Esu rinkos ekonomistas, dirbantis AB marše organizacijoje. Šį darbą dirbu jau ilgą laiką ir galiu pasakyti, kad išorės priekyba daug pasako apie mūsų ekonomikos būklę. Būtent dėl šios priežasties aš savo pasisakymo metu daugiausiai kalbėsiu apie priekybos destabilizavimą dėl Kinijos kalties. Ir kiek tai yra susijęs su mūsų e, valstybės finansų destabilizavimu. kiek e, tai yra susiję su Graikijos krize ir taip toliau. Kinijos e, priekybos balanso perviršis e, destabilizavo tiek JAV, tiek ES ekonominę situaciją. Europos Sąjunga matė, kad nuo 2009 metų prekybos balansas tapo e, deficitinis. E, dėl ko? Todėl, kad sumažėjo ES prekybos balansas su Kinija. E, na, mes pastebėjome, kad ES ir JAF prekybos balanso deficitas mažėjo tuo pat metu, kai didėjo Kinijos prekybos balanso perviršis. Kinija vykdo labai aršę priekybinę strategiją nuo 2001 metų. Ir matome, kad ta strategija e, puikiai pasiteisino, nes priekybos balanso perviršis didėja. Tuo pat metu e, nuo 2001 metų ES ir JAF priekybos balanso deficitas didėja kalbant apie Vokietiją ir Niderlandus. Šios šalis e, yra vienintelės e, turinčios prekybos balanso perviršį. Ir aš atmetu tai, ką teigia Kinijos atstovai, kad e, priekybos balanso deficitas atsirado todėl, kad sumažėjo vidaus priekybą. Mano, aš manau, kad visa tai yra susiję su konkurencingumu bei užsienio priekyba, bei Kinijos veiksmais nuo to laiko, kai Kinė prisijungė prie PPO. Būtent mm, tuo metu Kinijai buvo sukurtos labai palankios sąlygos tam, kad Kinija prisijungtų prie PPO organizacijos. Ir atlyginimai, pavyzdžiui, tuo metu Kinijoje buvo apie 80 kartų E, mažesni nei, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijose. Ir būtent toks didžiulis atotrukis yra didelis destabilizavimo veiksnys, į kurį turime atsižvelgti. Dar vienas dalykas. Nepaisant recesijos 2007 metų pabaigoje, paprastai turėtų priekyba atsigauti su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, su Europos Sąjunga, su Kinija, bet e, taip nebuvo. Todėl, kad e, Kinija tik tai didino savo prekybos e, dalį visame pasaulyje. Ir būtent dėl tos priežasties mes matėme, kad vietoj to, kad kitų šalių prekybos balansas auktų, jis neaugo, o kartais netgi mažėjo. Be to, turime paminėti, kad prekybos balansui sutvarkyti ES ėmėsi atitinkamų veiksmų. Jeigu šalyje yra susidaręs prekybos balanso deficitas, tai reiškia, kad m, mm, trūksta investicijų. Ir dėl tos priežasties šalies ekonominis augimas nevyksta. Ir tai taip pat mm, prisideda prie ekonominio destabilizavimo. Tai mes matėme JAV ir ES tarp 2001-2007 metų. E, tai yra, kad buvo įgyvendintos tos ekonomikos atsigavimo politikos. Visų pirma, e, šalis e, siekia paskatinti nekilnojamo turto rinką kad būtų sutvarkytas tas prekybos balansas. E, šalis, kurios e, skatino e, tą nekilnojamo turto rinkos vystimasi, tarp jų turime paminėti Junktinės Amerikos valstijas, taip pat ir tokias Europos šalis kaip Junktinė karalystė ir Ispanija. Ir būtent to šalis sugebėjo išsaugoti ekonominį augimą, būtent dėl to, kad buvo stimuliuojama nekilnojamo turto rinka. E, toliau priemonės e, pažaboti valstybės deficitą. Tokias priemonės pritaikė tokios šalis kaip Ispanija ir Italija. Priemonės leido sumažinti valstybės įsiskolinimą, o jeigu tos priemonės nebūtų pritaikiusios, tai ekonomikos nuosmukis tose šalyse būtų e, pastebėtas daug anksčiau, dar 2007 metais. Taigi Visos tos minėtos priemonės ekonominiam atsigavimui gali būti panaudotos e, trumpalaikiam laikotarpiui, tačiau ilgalaikiam laikotarpiui tos priemonės e, nepasiteisins, nes negalima tokių korekcinių priemonių įgyvendinti visą laiką. Šalis, kurios e, pritaikė nekilnojimo turto rinkos skatinimo priemonę, tai matėme, kad tose šalyse visi, kas norėjo įsigyti nekilnojamą turtą, galėjo padaryti. Ir um, dėl tos priežasties um, atsirado labai daug žmonių, kurie pasiemė nekilnojimo turtų įsigyti paskolas, tačiau jų sugražinti nebegalėjo. E, Na, o visą tai taip pat yra susiję ir su bankų problema. Toliau aš minėjau dar vieną metodą. Tai yra biudžeto įsiskolinimo tvarkymo priemonės. E, kai kurios šalis e, didina biudžeto deficitą nes nenori pritaikyti e, taupimo priemonių ir siekia užtikrinti tą patį ekonominį augimą. Tuo tarpu užsienio investuotojams galiausiai dėl tokių valstybės priemonių kyla klausimas, ar šalis e, sugebės vėliau sugražinti pasiskolintas lėšas. O tai visą tai veda prie krizių, kaip matome, Graikijoje, neminėsiu ir kitų šalių. Taigi, kaip matote, Kinijos strategija siekiant to didžiulio prekybinio balanso perviršio e, turėjo labai didelį de de destabilizavimo poveikį. 2011 rudenį yra susidariusi tokia situacija, kad na, mes nebegalime daugiau skatinti ekonominio augimo per nekilnojimo turto rinką, negalima to daryti ir per didesnę valstybės skolą. Nes tos šalis, kurios jau turi milžinišką valstybės skolą, e, turi dabar pritaikyti labai griežtas taupimo priemonės. Taigi matome sisteminės problemas. Kodėl? Todėl, kad Junktinės Amerikos valstijos ir ES šalis e, negali sumažinti Kinijos e, prekybos balanso perviršio, naudodamosis e, seniau pasiteisinomis priemonėmis. Taigi, pabaigai galiu pasakyti, kad ES šalis E, turi imtis pokyčių, e, pakeisti savo požiūrį į Kiniją. E, Junktinės Amerikos valstijose, kongrese, senete daugelis pasisako už tai, kad kalbant apie priekybą, reikia reikalauti iš Kinijos daugiau. Na, atsižvelgianti tai būtų gaila, kad taip nesielgtų ES. Tik stipri sąjunga tarp Junktinių Amerikos valstijų ir ES leistų mums e, pakeisti e, Kinijos valiutų kursų taik, taikomą politiką. Dabar norėčiau suteikti žodį Jonathan Hawkslag, kuris atstovauja Briuselio universitetui, Kinijos studijų institutui. Ačiū pirmininkė už kvietimą dalyvauti šiame svarbiame posėdėje. Pristatymą galite matyti štai ten ant ekrano. Iš pavadinimo aš išbraukiau klaustuką. Akivaizdu, kad prekyba yra nesubalansuota. Pagrindinis mano pristatymo aspektas ir reikia ir štai koks. Reikia matyti tą disbalansą tam tikroje perspektyvoje. Ir nereikia visos atsakomybės sukrauti ant Kinijos pečių. Ir ES ir Kinija atsakinga už disbalansą. Į Kiniją reikia žiūrėti kaip į konkurentą. Reikia įvertinti, kiek konkurencingumo, pranašumo Kinija įgyjo. Ir e, reikia kalbėti apie bendrą atsakomybę ir jei liks laiko, aptarsiu tam tikrus scenarius. Neseniai atlikome tyrimą ir nustatėme, kad Kinijos ir ES priekyba papildo vieną kitą. Tačiau pastaraisiais metais tas rodiklis sumažėjo 20 procentų. Tai reiškia, kad 20 procentų padidėjo konkurencija. Tačiau tas rodiklis nėra toks didelis kaip mūsų prekybos su JAV ir kitais svarbiais partneriais. Tačiau šis rodiklis leidžia matyti Kinijos konkurencingumą platesnėme kontekste. Manau, kad Kinija prisivys mus įvairiose strateginėse pramonės sritise - ir automobilių, ir vaistų, ir orlaivių. Jeigu Kinija įvykdys savo planus tose sritise, tai Europos įmonės susidurs su daug stipresniu konkuravimu. Ne tik dvišaliuose santykiuose, bet ir iš trečiųjų rinkų. Po kelių savaičių bus paskelbtas dar vienas tyrimas ir ten teigiama, kad nedaugiau kaip 30 Kinijos vadinamųjų privalumų yra atsiradę dėl vyriausybės sprendimų. Dėl tokių dalykų kaip iškreipta kapitalo struktūra, pigi darbo jėga. Tai, kad Kinija turi pigę darbo jėgą, gerą infrastruktūrą, pakankamai stiprią politinę struktūrą. Štai tos priežastys, kurios lemia e, tą pranašumą. Antras aspektas - nesubalansuotas, ne, nesubalansuota priekyba. Ne Kinija braunasi ES, o atvirkščiai, ko gero. Ir dėl to atsiranda disbalansas mokėjimų balanse, prekybos rautuose. Akivaizdu, kad mums reikia ne tik prekiauti prekiamis ir paslaugomis. Atsiranda disbalansas, disbalansas ir tiesioginių investicijų, investicijų srityse, investicijų į vertybinius popierius srityje. Taigi, prekyba nesubalansuota, ekonominiai santykiai nesubalansuoti, bet tai daug sudėtingiau nei vien prekyba uh, prekiamis. Pagrindinis klausimas toks. Kaip e, mokėjimų disbalansas yra atsveriamas įsigijimais. Mes manome, kad maždaug 450 550 rezervinių rezervinių aktyvų įsigyta. E, tą deficitą mes vertiname kaip 500 milijardų JAV dolerių. Skamba įspūdingai. Tačiau tai tik tai 0,3 ES BVP procento. E, tai maža kaina už pigius produktus ir už tai, kad mes iškeliame tam tikras gamybos sritis, kurių čia patys nebenorime. Prekybos disbalansas tikrai atrodo įspūdingai, tačiau reikia matyti ir kontekstą, nereikia dramatizuoti. Kinijai vienai už tai atsakomybė negali būti primetama. Tai yra atsakomybė už prekybos disbalansą. Čia abiejų partnerių kaltė taip įvykiai vystėsi pastaraisiais dešimtmečiais. Deficitas dabar iš visų Azijos valstybių tarsi susitelkė į prekybą vien su Kinija. Noriu, noriu dabar aptarti tuos vadinamuosius dvigubus iškraipimus. Mano kolega apie tai kalbėjo prieš tai. Prekybos disbalansas su Kinija rodo, kad mes parengėme du skirtingus prekybos modelius ir abu du jie priejo e, savo, savo ribas. Iš Europos pusės yra deficitas, e, iš Kinijos pusės perviršių grindžiamas augimas. Bet e, šitie modeliai jau išeikvojo savo potencialą ir matome ekonominės suirutės ženklų. Tie dvigubi iškraipimai turi būti taip pat dvigubai koreguojami. Negalime tikėtis, kad tik tai Kinija modernizuosis, liberalizuos savo ekonomiką. Mes turime uh, atsiliepti, atsilyginti tuo pačiu reformą Europoje. Kitaip, jokia priekybos politika su Kinėje neturės prasmės ilgalaikių požiūrių. Penkis variantus, penkis scenarius galiu išdėstyti. Pirma, palikime rinkoms pačioms susitvarkyti ir koreguotis nes tas procesas būtų labai skausmingas ir politiniams manevrams erdvės yra mažai. Antra, Europa turėtų priimti JAF modelį, tai yra paraginti Kiniją įsigyti daugiau rezervinių aktyvų. Bet kiniečiai tuo nelabai suinteresuoti. Trečia, protekcionizmo kelias prekybos karai. Pasinaudotume tuo, kad Kinija nori prekiauti, o mes už, užverėme tam tikras savo rinkos, rinkos dalis. Ketvirta, koordinuotas palaipsnis koregavimas ir euro silpnėjimas, nes tik tai taip galime gauti privalumų e, eksportuodami. Taip pat, e, jeigu Kinija atsisakytų savo dabartinės politikos paramos pramonės gamybai, manau, taip nesitiks, tokia mano nuojauta. Ir tokiu atveju pereitume į penktą scenarijų. Trumpalaikiu laikotarpiu apsimestume, kad vis dar deramės su Kinėje, bandome rasti išeitį iš disbalanso, tačiau tai menka pagalba, jinai nepakeistų esminių priežasčių. Dėl to atsirastų daugiau nestabilumo, daugiau panikos ilgalaikėje perspektyvoje ir daugiau protekcionizmo iš abiejų pusių. Ne tik Europoje, bet ir Kinijoje visai įmanoma, kad Kinija įsitvirtintų taip sakant, barikadose ir už, užtrenktų duris į tam tikrus ekonomikos sektorius. Vienintelis sprendimas, manau, yra Europai pasižiūrėti į save ir spręsti savo vidinį disbalansą. Europa turėtų skatinti ne tik Kiniją daryti reformas, bet ir patiem atlikti namų darbus. Jeigu mes sustiprinsime savo ekonominės reformas, sankcijas turėtume svarstyti tik tada, jeigu Kinija trukdytų tokiams reformos. Štai tokios išvados, pirminkė. Ačiū. Lygiai 10 minučių. O dabar ponas Viorel Budūra, tai EEAS Azijos vykdomasis direktorius. Žodis jums. Thank you, Mr. Chair. I am, uh, I... Ačiū. Pirmininkė, aš esu šeimas Kalespė, su už Azijos reikalus atsakingas direktorius, bendradarbiauju su ponu Išaja. Jis šiandien čia negalėjo dalyvauti. Ačiū už tai, kad e, pakvietėte Europos išorės veiksmų tarnybos atstovus čia. E, toks dalykas yra retas, bet tikiuosi, kad ateityje būsime kviečiami dažniau. Šie klausimai vyksta labai tinkamu metu, kadangi aptariami klausimai siejasi su dabartinė e, ekonomikos ir finansų krize Europoje ir tuo, kokią riziką tai kelia pasaulio priekybai. Be to, mm, artimiausių metų vyks keletas svarbių susitikimų. Visų pirma, Europos vadovų taryba, po to ES ir Kinijos viršūnių sustarimas ir taip pat 20 e, šalių grupės susitikimas Kanuose. Kinija yra labai svarbi pasaulinė veikėja, ne tik investicijų prasme, bet ir pagalbos saugumo politinė prasme. Kinija tapo labai svarbia ES partnerė ir Kiek suprantu, daugiausia buvo kalbama apie dvišalius priekybos aspektus, tačiau vienas iš pranešėjų sakė, kad bendras vaizdas yra daug sudėtingesnis. Kinijai reikia labai daug žaliavų, tai atneša pajamas tokiom šalims kaip Brazilija ir kitos tai taip pat didina žaliavų kainas ir žinoma dėl to mūsų pramonė turi prisitaikyti. Dar vienas aspektas yra labai didelis Kinijos pramoninio eksporto konkurencingumas. Tai taip pat daro spaudimą ir besivystančių šalių pramoniai, pavyzdžiui, Kambodžos tekstilės pramoniai ar Vietnamui. Taigi bendras vaizdas labai sudėtingas ir norėčiau sureaguoti į paskutinį e, pranešimą. Reikia kalbėti ne tik apie dvi šalį e, perteklių. Kalbant apie makroekonominius padarinius, reikėtų suprasti, kad tas per, perviršis yra daugia šalis. Dabar situacija nėra visiškai tokia pati, bet panaši į tą, tuos iššūkius, kuriais susidurėme 80-ame dešimtmetyje santykiuose su Japonija. Mes su Kinija dirbame panašiai. Viena vertus norime kurti strateginę partnerystę, norime bendradarbiauti su tokia didelė šalimi kaip Kinija kad ji padėtų mums kovoti su tokiais iššūkiais, su kuriais susiduria dabar pasaulis, pavyzdžiui, klimato kaita ir ekonomikos ir finansų krize. Tačiau tuo pačiu metu mes norime tenkinti ir savo pragmatinius interesus gauti prieigą. Mes siekiame plėtoti ryšius su Kinija, remdamėsi būtent šiais dalykais jau daugelį metų ir per ankstesnius viršūnių susitikimus ir per artėjantį uh, viršūnių susitikimą bandysime stiprinti tuos ryšius. Mes ieškome būdų, kaip toliau bendradarbiauti su Kinija. Ankstesnis pranešėjas minėjo Kinijos nacionalinį ekonomikos planą ir kai kurias galimybės, kurias atveria tas planas. Mes taip pat siekiame įtikinti Kiniją daugiau bendradarbiauti tarptautiniais klausimais. Mūsų nuomonė, Kinija tikrai turi galimybių e, paskatinti pažangą Mienmare, užtikrinti stabilumą Afganistane ir padėti spręsti brandolinius klausimus su Iranu. Taigi mes norime, kad Kinija judėtų būtent tą kryptimį. Taip pat siekiame įtikinti Kiniją bendradarbiauti su mumis bandant įveikti pasaulinius iššūkius, įskaitant ir tuos, kuriuos sprendžia G20, G20 šalių grupė. Buvo paminėtas, paminėta prieiga prie rinkų, investicijos, tačiau turiu pasakyti, kad mums vis dar kelia susirūpinimą žmogaus teisų padėtis Kinijoje. Mes stengiamės savo bendradarbiavimo darbo tvarkė įgyvendinti remdamėsi strateginę ir praktinę kryptimį. Tai bus daroma ir per artėjantį ES ir Kinijos viršūnių susitikimą. Tikimės, kad tas susitikimas bus sėkmingas. Dar vertėtų pakalbėti apie suderintą požiūrį, turint galvoje aplinkybės, kuriomis, kuriuose esame susidu, atsidūrę. Manau, kad reikia įtikinti Kiniją daryti pažangą 20 šalių grupėje. Situacija tikrai tampa netidėliotina. Negali būti taip, kad ES daro kažką mainais už kitus dalykus. ES ir JAV per artimiausius metus susidurs su sumažėjusią vidaus paklausą, dėl to sumažės eksportas ir tai pajus ir Kinija. Gali sulėtėti Kinijos ekonomikos augimas ir galbūt nepakaks to, kas buvo daroma prieš porą metų, tai yra darant didelės investicijas į infrastruktūrą. Taigi Kiniją reikėtų įtikinti žengti pirmin G20 sustikime ir per artimiausią viršūnių sustikimą mes ir pamėginsime įtikinti Kinijos vadovus tai daryti. Per daug detaliai apie viską nenoriu kalbėti. Žinoma, reikia skatinti ir privatų vartojimą, Yra įvairių būtų, kaip tai daryti, sukuriant tam tikrus apsaugos tinklus. Taip pat yra, lieka, yra ir e, valiutos klausimas. Tikimės, kad Kinija per viršūnių sustikimą bus drąsesnė, imsis drąsesnių žingsnių. Nenoriu dabar spėlioti, kas įvyks, jeigu G20 procesų, procesas neduos e, teigiamų rezultatų, tai tikrai bus nenaudinga mums visiems. Kai kas kalbėjo apie fragmentavimą ir suderinto požiūrio trūkumą ES. Nemanau, kad tokia pastaba yra visiškai teisinga. Neseniai dalyvavau užsienio reikalų ministrų. Vakar dalyvavau užsienio reikalų ministrų diskusijoje apie Kiniją ir manau, kad e, ministrų nuomonė buvo vieninga apie tai, ko reikia siekti per artimiausią ES ir Kinijos viršūnių sutikimą. Ačiū. Dėkoju. Ir galiausiai suteiksiu žodį poniai Helenai Kionik, kurie atstovauja komisijos priekybos generalinį direktoratui. Uh, Dėkoju pirmininkė, ačiū komitetui, sekretoriatui už šio klausimo organizavimą. Džiaugiamės, kad galime prisidėti prie uh, E, diskusijų ir pranešimo rengimo. Aišku, Kinija yra pats e, na, sudėtingiausias klausimas, kalbant apie priekybą. E, šiandieną labai įdomu išgirsti tai, kad visi praktiškai sutinka dėl kylančių iššūkių, kuriuos reikia atremti. Uh, Aišku, Kinija tu, e, šiuo metu daugiausiai skatina ekonominį augimą. Kinija ir Azija. Bet e, kas yra įdomu? Ir įdomu yra tai, kad e, na, jūsų pateiktos nuomonės yra labai panašios ir į priekybos rūmų Kinijoje ataskaitoje, ten, kur buvo kalbama apie įmonių uždirbtą pelną ir taip toliau. Na, Europos įmonėms yra aišku, kad Kinija gali suteikti labai daug potencialo ir tuo pat metu reikia pabrėžti, kad mes matome, kad ES eksportas į Kiniją augo mm, apie 7 procentus per pastaraisiais metais. Uh, yra galima sakyti, kad na, eksportas į Kiniją iš ES tai yra vis dar neišnaudotas iki galo. Tuo pat metu yra e, matome, kad tiek Kinijoje, tiek už jos ribų įmonėms yra aišku, kad Kinijos rinka neketina e, liberalizuotis ir per atimiausius metus mes nežinome, kaip situacija gali pasikeisti. Tuo pat metu mes e, pažiūrėjome, kas e, daugiausiai neramina įmonės, kurios e, vykdo verslą Kinijoje. Tai yra PPO taisyklių nesilaikimas, konkurencijos taisyklės, rinkos, prieiga prie rinkos E, prieigą prie žaliavinių medžiagų, e, tiek kalbant apie globalią rinką, tiek kalbant apie e, prieiga prie žaliavinių medžiagų pačioje Kinijoje, nes tai yra aktualu daugeliu sektorių dalyvių. Nereikėtų pamiršti ir nu, nu, intelektinės nusavybės teisių. Uh, Tai yra itin aktuolus dalykas, kai Kinija labai daug investuoja į inovacijas. Ir mm, Kinijoje e, kyla labai daug inovatyvių idėjų, todėl daugelis e, Europos ir JAF įmonių labai domisi Kinijos rinką. Dabar norėčiau detaliau pakalbėti apie keletą dalykų. Kaip jau minėjau, e, na, mums labai svarbus mūsų pačių vykdomas dialogas su Kinija, kuris jau vykdomas keletą metų. Yra ir e, sričių, kurias galima būtų ver, vertinti e, teigiamai, pavyzdžiui, investicijos. Jau anksčiau kalbėję pasakė, kad e, mes norėtumėm sudaryti investavimo susitarimą, galutinis sprendimas dar nėra priimtas, bet tiek Kinija, tiek ES parodė susidomėjimą šiuo klausimu. Ir, na, iš tiesų, e, žvelgiame labai daug galimybių. Kinija pasakė, kad, na, jiems labiau aktualesnis investicijų protekcionizmo klausimas kai yra deramasi dėl investicijų susitarimo, o kai dėl ES pusės, tai aišku, mūsų aktualiausias prieigos prie rinkos klausimas. Ir, ir ES rinka yra pakankamai atvira Kinijos investuotojams, o tuo tarpu Kinija e, taiko labai daug apribojimų, kalbant apie prieigą prie Kinijos rinkos e, rinkos, taikant e, labai griežtas taisyklės, e, kalbant apie mm, partnerius, e, rizikos kapitalo reikalavimus ir licenzijavimą ir kitus dalykus. Taigi mums yra labai svarbu, kad jeigu mes vis dėlto nuspręsime vesti tas dėrybas dėl investavimo sustarimo, svarbu būtų uh, užtikrinti tai, kad uh, galutinis rezultatas e, sukurtų daugiau galimybių Europos įmonėms investuoti į Kiniją saugiai ir gauti prieigą prie Kinijos rinkos. Mes vis dar dėl tų dalykų deramės su Kinijos atstovais. Na, tradiciškai investavimo sustarimuose nėra nuostatų dėl prieigos prie rinkos ir šis klausimas yra labai sudėtingas, sprendimas yra reikalingas, kadangi būtų labai sunku sutikti, kad galiausiai ES pasirašytų investavimo sustarimą, kuriame nebūtų kalbama apie prieigą prie rinkos, todėl toks sustarimas iš tiesų turėtų tik tai ribotą vertę. Uh, Toliau kitas dalykas, suteikiantis e, daug e, augimo potencialo, tai yra paslaugų sektorius. Aišku, šiuo atveju mes kalbame apie pasla priekybą paslaugomis tarp ES ir Kinijos. Tai e, atitiktų 60 milijardų eurų iš ES į Kiniją ir 40 milijardų eurų iš Kinijos ir ES. E, aišku, mūsų e, priekybos paslaugos balansas yra didesnis, e, kalbant apie mūsų santykius su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Bet kuriuo atveju tai yra dar didelė galimybė. Ir mes pasakėme, kad iš tiesų paslaugų teikimo sritis teikia didelį potencialą. Dabar pereikėme prie tų iššūkių. Aš paminėjau e, intelektinės nusavybės teisės. Matome, kad e, Kinijoje pastaruoju metu e, yra tvirtinami teisės aktai, bet jie prastai yra įgyvendinami. Tai yra didžiausia problema. Kaip galime užtikrinti, kad įmonės yra apsaugotos pagal teisės aktus. Ir, pavyzdžiui, jeigu teisės nusavybės yra pažeidžiamos, e, kaip užtikrinti, kad bylos nebūtų nagrinėjamos metų metais. Be to, e, mes taip pat akcentuojame kolegoms iš Kinijos, kad Kinijos interesų vardan yra svarbu užtikrinti gerai e, intelektinės nusavybės teisės. Ir Kinija tam neprieštarauja. Jie sako, kad na, galbūt iš tiesų šioje srityje reikia padaryti didesnės pažangos, antraip e, situacija atsisuks prieš pačią Kiniją. Ta pati galima pasakyti ir apie inovacijas, nes e, inovacijoms, e, inovacijų atžvilgių labai svarbu, kad būtų užtikrinta intelektinės teisės į inovaciją apsauga. Kai dėl viešųjų pirkimų, tai taip pat yra labai svarbus dalykas. Turiu pasakyti, kad šiuo metu yra labai daug viešųjų pirkimų konkursų, e, kuriems yra taikomas kitas e, teisės aktas, o ne valstybės viešųjų pirkimų teisės aktas. Bet e, ir, ir tai rodo, kad visos įmonės galėtų dalyvauti tokiuose viešuosiuose pirkimuose. Vis dėlto reikėtų daugiau skaidrumo siekiant užtikrinti, kad e, visoms įmonėms yra užtikrintos e, tos pačios e, veikimo ir prieigos prie Kinijos rinkos sąlygos. Toliau subsidijos ir eksporto kreditai. Šis klausimas buvo pastaruoju metu aptarinėjamas komisijos viduje ir Dėl šio klausimo mes taip pat norime vesti dialogą su Kinijos atitinkamomis ministerijomis. Klausimas yra labai sudėtingas. Iš ES pusės mes turime konkurencingumo generalinį direktoratą, kuris atsakingas už šią klausimą. Todėl abu už šį klausimą Kinijoje yra atsakingos kelios struktūros. Būtent dėl to labai sunku vesti tą dialogą. E, todėl kad e, taip pat ir ES ir Kinijos subsidijų teikimo modeliai skiriasi. E, skiriasi taip pat ir valstybės intervencinės priemonės bei taikomi eksportų kreditai. Na, mes nesakome, kad Kinijos subsidijos visos yra blogos, bet e, vis dėlto norėtumėm su jais susitarti, kur būtų galima teikti subsidijas, kad nebūtų iškraipyta, iškraipytos e, vienodų sąlygų veikimo galimybės. Taigi tiek būtų. Mes laikomės nuomonės, kad e, kai kurius dalykus įgyvendinti būtų naudinga pačiai Kinijai ne tik tai mums, nes Kinijos ir ES e, rinkos yra tarpusavyje susijusios, todėl tos priežasties mums labai ir svarbus tarpusavio dialogas. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį komiteto nariams. Ponas Janik iš Žaliųjų frakcijos. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams. Na, jūsų kalbos buvo, bet na, nelabai jau malonu girdėti kai kurias jūsų pateiktas idėjas. Jūs kalbėjote apie inovacijas, apie konkurencingumą, lyginote šią situaciją su 90-mečiu ir Japonija, bet man atrodo, kad Kinijos šiuo atveju negalima sulyginti su Japonija. Ir šiandieną viena iš priežasčių, dėl ko atsirado deficitas, tai yra demokratijos stoka Kinijoje. socialinės teisės, darbo teisės taisyklės yra įgyvendinamos netinkamai ir mes turime aiškiai apie tai kalbėti. Tai nereiškia, kad ES netenka jokios atsakomybės. Europinė pramonės politika neegzistuoja, dėl tos priežasties neaišku, kokia yra mūsų strategija pasaulyje. Mes nežinome, kokie turėtų būti mūsų santykiai su tokiamis dėlėmis šalimis kaip Kinija. Kitas dalykas, manau, kad ES e, pakliuvo į spastus. Mes esame sudarę labai daug e, dvišalių sustarimų su Kinija, vietoj to, kad būtų sudarytas ES lygmenių susitarimas. Mm Ir dėl tos priežasties e, kiekviena šalis gali pasigirti, kad e, mūsų e, priekybos santykiai su Kinija gerėja ir taip toliau. Dabar dėl to, ką jūs pasakėte apie G20 susitikimą. Netgi e, Prancūzijos prezidentas nieko nežino apie G20 darbo atvarkę. E, ką pasakyti Kinijai apie vartojimo modelį, apie valiutų kursų modelį. Man atrodo, kad esame pernelyg optimistiškai nusiteikę dėl tų dėrybų, kurios įvyks G20 kontekste. Man atrodo, kad ES padėjo daug ant vienos kortos. Ir kalbant apie euro obligacijas, nesuprantu, dėl ko reikėtų versti Kiniją įsigyti Europos valstybių aktyvų. Kodėl turėtumėm reikalauti tokių dalykų? Na ir kalbant apie mūsų santykius su Kinija, nereikėtų pamiršti aplinkosauginių ir kitų aspektų. ES turi užduoti klausimą, kiek ES rinka priklauso nuo Kinijos. Vienas kalbėtojas pavyzdžiui, kalbėjo apie tai, kad viešąjį konkursą Lenkijoje kalbėjo, laimėjo Kinijai, kin, Kinai. O ar galime mes tikėtis, kad Kinijoje kelius ties europiečiai? Manau, kad ne. Dėl tos priežasties abipusiškumo nėra. Na, galime turėti bendrus tikslus, kalbant apie žalėją e, ekonomiką, apie kitus dalykus, bet vis dėlto turime e, aiškiai e, dėrėtis dėl tų dviejų modelių egzistavimo. Kalbant apie mūsų požiūrį į Kiniją, tai mes neturėtumėm vien tik tai primti tos gynybinės pozicijos. Iš tiesų mes galime sukurti tikras uh, partnerystės, bet e, tik tada, kai ES bus ryštinga. E, taigi tiek būtų ačiū. Ačiū, tai yra VPP atstovas, ponas Winkler. Ačiū pirmininkė ir dėkoju kalbėtojams. Buvo įdomu klausytis. Pirmiausia, noriu pareikšti nusivylimą šiokį tokį diskusijos pavadinimu. Nesubalansuotas ES ir Kinijos nesubalansuota prekyba. Tai pernelyg siauras požiūris. Mums reikėtų matyti visą platesnį vaizdą. Prekybos disbalansas, ar tai priežastis, ar pasiekmė mūsų dvišalių santykių turinio ir kokybės. Akivaizdu, kad ES nėra patenkinta santykiais su Kinija. Matome milžinišką potencialą, bet matome ir tam tikrų apribojimų, problemų, kurių jokių būdų mes negalime ignoruoti. viena iš pagrindinių problemų yra supratimo, žinių trūkumas. Ar mes suprantame Kiniją, kas yra Kinija ir ar Kinija ką nors žino apie mus? Manau, kad nepakankamai. Daromos paralelės tarp Kinijos 12 penkmečio planų ir Europos 2020 strategijos. Manau, kad paralelė netinkama. tiesiog gal yra tam tikrų lingvistinių panašumų, bet ir viskas. Netgi mūsų ir Kinijos dokumentuose vartojamos savokos netą patį reiškia, net tie patys tikslai yra keliami. Taigi, reikia daugiau vienas kito supratimo, išmanimo, žinių, abipusio supratimo, abipusių žinių apie vienas kitą reikia gilinti partnerystę pačia plačiaja prasme, reikia kurti iš tikrųjų strateginę partnerystę. Aišku, jeigu mes pageidaujame tokios strateginės partnerystės. Gal naiviai nuskambės, tačiau manyčiau, kad keisdami bendrą santykių atmosferą turėtume remtis ne konkuravimu, o vienas kito papildomumu. Be jokios abejonės reiktų vengti protekcionizmo eskalavimo, prekybos karų. Atvirkščiai reikėtų plėtoti bendradarbiavimą, reikėtų ir Europai, ir Kinijai suvokti, kad pirmiausia reikia namuose vidinius disbalansus spręsti. O tai išsprendus išsispręs ir dvišalių santykių prekybos disbalansas. Išvada. Mums reikia veiksmingesnio dvišalių santykių koordinavimo, taip pat daugia šalio koordinavimo veiksmingesnio G20 grupėje ir kitur. Štai toks būtų bendras kelias. Ačiū. Dabar guoja vartų Paul Murphy. Ačiū pirmininkė ir dėkoju ekspertams už naudingą informaciją. Vienas klausimas apie Kinijos ekonomiką ir viena pastaba dėl sąlygų ir mokslo e, darbo atlygio. Klausimas. Kinija išvengė krizės prieš du ar tris metus dėl tam tikrų ekonomikos stimuliavimo priemonių ir taip toliau. Bet dabar atrodo, kad vis daugiau Kinijos ekonomika kenčia nuo tų problemų, nuo kurių Europos ekonomika kentėjo. Tai yra tam tikras burbulas, kainų burbulas, spekuliavimo lygio, spekulacijų lygis padidėjo Prieš kelis metus buvo kalbama apie česnakų kainų burbulą, bet dabar problema rimtesnė, tai yra nekilnojimo turto kainų burbulas grėsia. 140 procentų kainos padidėjo, o Pekinė 800 procentų nekilnojimo turto kainos padidėjo. Primena man Airijos situaciją prieš 3 ar 4 metus, kai statoma spekuliuojant kainomis arba parduodamas turtas iš brėžinių. Airijoje dabar dešimtis tūkstančių būtų tušti stovi. O Kinijoje 64 milijonai tuščių būtų. Štai tokios vidinės įtampos išryškėjo Kinijos ekonomikoje ir stabdo ekonomikos augimą ir tas burbulas kažkada, aišku, gali sprokti. Antras aspektas - tai darbo sąlygos ir užmokestis. Tai, ką jūs minėjote kaip e, konkurencinį privalumą. Aš kalbu apie darbo užmokesčio lygį Kinijoje. Labai svarbus klausimas, tai įtakoja ir gamybos kaštus, Be to, Kinijoje vartojimo prekių paklausa yra maža. China Labor Watch NVO parengė tyrimą apie gamybos cechus, kuriuose darbo sąlygos yra labai prastos. Ir ten aptarė darbo sąlygas tuose cechuose, kur dar, darbuotojai išnaudojami. 19 amžiaus sąlygos tuose gamyklose ir tai vyksta masiškai. Dirba viršvalandžius, gauna minimalią algą darbuotojai. Bet Europos ir JAV daugia nacionalinės kompanijos juk duoda užsakymus, vadinasi, dalyvauja tame procese. Pavyzdžiui, Apple gamina Kinijoje. Iš 600 dolerių subsidijos tik 6 doleriai pasiekia Foxconn gamybos įmonę, o darbininkui lieka skatikai. Taigi ne tik Kinijos įmonės išnaudoja darbininkus, bet ir vakarų įmonės pasinaudoja tokią galimybę įdarbinti labai pigią darbo jėgą. Now let's, uh, let's listen to our rapporteur, Marielle Sarnes. Dabar išklausykime pranešėjos Marielle Sarnes, nes daugiau norinčių pasisakyti nėra. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems dalyviams, noriu padėkoti komiteto sekretoriatui už puikiai organizuotus klausimus, už išsiųstus kvietimus, už konsultacijas su įvairiomis frakcijomis. Buvo labai įdomu klausytis ekspertų. Jiems dėkoju. Norėčiau pateikti paminėti du ar tris dalykus, kurie mane mm, nustebino, kurie patraukė mano dėmesį. Kaip sakė ponas Priune, priekybos deficitas ir viešųjų finansų deficitas bei visos tos sukeltos, sukeltos problemos, augimos tokia Europoje kelia susirūpinimą, tačiau tokia yra tiesa. Labai svarbu sukurti priekybos pusiausvyrą, nes dabar tos pusiausviros nėra. Tai yra pirmas dalykas. Antra, visi kalbėjo apie abipusiškumą, mes apie tai kalbame daug. Bet jeigu ES apie abipusiškumą kalbėtų vienu balsu, tai būtų daug, tai būtų gerai. Mūsų rinkos daug atviresnės, mums kyla problemų norint įeiti į Kinijos rinkas, kyla problemų norint dalyvauti viešuosiuose pirkimuose Kinijoje. Šie dalykai turi pasikeisti. Kinijos rinkose dabar dėgiamos inovacijos, Kinija turi ilgalaikę strategiją, tačiau Kinija nėra demokratinė šalis, yra priimami e, tam tikri planai penkeriems, dešimčiai metų ir taip toliau. Kinai perima mūsų technologijas, mūsų patentus, bet neatveria mums tų sektorių, kuriuose dėgiamos inovacijos. Tai taip pat turi pasikeisti. Dėl užsienio investicijų jau buvo sakyta, kad užsienio investicijos Kinijos strateginiuose sektoriuose yra labai ribotos. ES turėtų pareikalauti iš Kinijos atsakymo, kodėl taip yra. Taip pat daug buvo kalbėta apie intelektinę nusavybę, tai taip pat yra esminis klausimas. Jeigu ES neišsaugo savo pranašumo patentų, inovacijų srityje, tai mums kils daug problemų. Kinijoje ne vienos sutarties jokia didelė Europos bendrovė nepasirašė be technologijų perdavimo. Tai yra viena iš sąlygų, kurias Kinija kelia mūsų bendrovėms. Mes turėtume pagalvoti apie šio dalyko padarinius. Kinai įsigyja mūsų patentus ir perima mūsų technologijas. Aš apie tai kalbu savo pranešime. Taip pat reikėtų kalbėti apie prieigą prie žaliavų, prie retųjų žemės metalų. Kinai šiuose srityse elgesi taip, kaip mums nepatinka. Dėl intelektinės nuostabybės turėtume pateikti realių pasiūlymų. Žinoma, reikia neužmiršti ir valiutų klausimo. Žiūrint, koks yra Kinijos valiutų kursas, kaip jis yra valdomas, akivaizdu, kad vyksta nesažininga konkurencija. Visus šios dalykus girdėjome šią popietę, aš juos paminėsiu ir savo pranešime. Ir dar vienas svarbus dalykas, kurį minėjo daugelis pranešėjų. Mums tenka bendra atsakomybė. Manau, labai svarbu kelti reikalavimus. Reikalauti lygybės ir lygiavertės politikos, atviresnės politikos iš Kinijos pusės. Apie tai užsiminsiu ir savo pranešime. Be to ir mes Europoje turime daug padirbėti. Europos pramonės politika nėra labai gerai gyvendinama inovacijų, pažangiųjų technologijų požiūrių. Šiuose srityse reikia dar labai daug ką padaryti, dar nėra pakankamai padirbėta. Taigi mes turėtume pasistengti įveikti atsilikimą ir siekti priekybos su Kinija balanso. Manau, kad reikėtų dirbti lygiai grečiai. Toliau dėl Kinijos buvimo Europoje. Prieš keletą savaičių pasirodė labai įdomus pranešimas ir norėčiau paraginti jūs jį paskaityti. Reikėtų pasižiūrėti, kas vyksta Junktinėse Amerikos valstijose. Junktinėse Amerikos valstijose veikia institucija, kuri uh, mums bet kuriuo metu gali pasakyti, kiek e, valstybių skolų yra įsigijusios, kiek Europos valstybių skolų yra įsigijusios kitos šalis. Taip pat ir laikraščiuose yra rašoma, kiek Kinija yra įsigijusi valstybių skolų, skolų. Tačiau komisija man negalėjo pateikti jokių duomenų apie Kinijos įsigytas Europos e, valstybių skolas. Manau, kad mes, kaip ir JAV, turėtume turėti priemonę, kuri mus padėtų e, sužinoti ir kiek investicijų ateina iš užsienio ir į kurį strateginį sektorių jos patenka. Jeigu tai gali, tokius duomenys gali turėti amerikiečiai, tai galime turėti ir mes. Labai svarbu, kad Europa keltų, priekybos rytyje keltų sąlygas, kad į ES atvežami produktai atitiktų Europos standartus. Manau, kad turėtume pagalvoti apie naujas sąlygas, tai yra socialinės aplinkos sąlygas aplinkosaugos reikalavimus. Visą tai aš išdėstysiu savo pasiūlymuose. Ir dar porą žodžių pabaigai. Visi sakė, kad politika turi būti savanoriška, tačiau turi būti nustatyta ir vienoda Europos kainodara dabar. 27 valstybės narės veikia atskirai. Ir galiausiai klausimas visiems pranešėjams ir visiems komiteto nariams visuomeniai labai rūpi priekybos su Kinija klausimai ir šiuo klausimu mes visuomenę turėtume įtikinti. Dabar vėl norėčiau suteikti žodį mūsų ekspertams. Visų pirma, norėčiau išklausyti. Pone Šukrūn, prašome. Trys minutės jums. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti toms pastaboms, kurias išsakė gerbiami Europos parlamento nariai. Ypač norėčiau pas, pritarti tam, ką pasakė pranešėja, kad trūksta ryšto Europos lyderių tarpe. Tuo tarpu matome, kad Kinijos politika yra labai ryštinga ir į tai reikia atsižvelgti. Be to išgirdome komentarų apie modelius. Taip, mes kalbame apie priekybą su Kinija ir tai tos tas net, situacijos negalima prilyginti e, paskutiniam dešimtmečiui ir e, taip kaip susiklostė tuo metu mūsų santykiai su Japonija. E, E, turiu pasakyti, kad Kinijoje trūksta skaidrumo dėl teisės aktų, bet e, tai nėra patys svarbiausi dalykai. E, trūksta ir tarptautinių, ir Kinijos teisės aktų reglamentuojančių darbos rytį. Ačiū. Dabar žodis ponui Plesner. Ačiū, kad vėl suteikėte žodį, keletas trumpų komentarų. Uh, Dėl fragmentacijos tarp valstybių narių norėčiau paminėti tai, kas buvo padaryta užsienio reikalų ministru. Visų pirma, mes su, sukūrėme kažkokį teisės aktą, kuriame parengėme, koks yra kiekvienos valstybės požiūris į Kiniją. Taip pat e, tokią informaciją mes pateikėme ir mūsų ataskaitoje apie fragmentaciją tarp skirtingų šalių. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Sarnes, kad atsižvelgia į mūsų e, pasiūlymus. E, na, manau, kad susidarius ekonominiai kriziai ES trūksta informacijos apie valstybių skolų turėtojus. Ir e, na, trūksta informacijos ne tik, kiek Kinija yra įsigijusi valstybių skolų, o tokios informacijos nebuvimas yra labai žalingas. E, tuo tarpu pati Kinija e, žarsto visokius pažadus įsigyti daugiau vienos ar kitos valstybės skolų, bet tai gali įtakoti valstybių dvišalius santykius. Dar vienas pastebėjimas. Vienos prezentacijos metu buvo paminėta tai, kad Kinijos subsidijos netaip jau ir iškraipo uh, E, Kinijos kainodarą ir eksportą. Na, jeigu ES e, taip pasielgtų kaip Kinija, e, tada ES būtų sukritikuota. Yra atlikta įvairių tyrimų, kurios pagrysta, kad įvairios įmonės iš tiesų neuždirbo, o patyrė didelių nuostolių. Jeigu, tarkim, atsižvelgsime į tam tikrus kitus e, paslėptus mokesčius ir taip toliau. Briunė, prašome. Ačiū. Na, norėčiau pasipriešinti tą tai idėją, kad Dabar Kinija yra pasaulio ekonomikos variklis. Man atrodo, kad pasaulio ekonomika e, varo to šalis, kurių valstybės skola ir priekybos balanso deficitas yra didelis. Nes kalbant apie priekybos e, balanso perviršį, tai e, Kinijos priekybos balanso perviršis yra didžiausias su ES ir JAV. Visą tai įtakoja ir vietos ekonominį augimą. 2001 metais Kinija prisijungė prie PPO ir tuo metu matėme, kad Junktinės Amerikos valstijose laik, vidutinio laikotarpio ekonominis augimas sumažėjo, kaip ir Europos Sąjungoje. Taip atsitiko neatsitiktinai, todėl kad Europo, Kinijos prekybos balansų perviršis e, kenkia ES ekonominiam augimui. Prisimenu, kad e, kai kilo problemų dėl Japonijos paskutinėme dešimtmetyje ir tada buvo sakoma, kad Japonija yra pasaulinės ekonomikos variklis ir aš tam nepritariau. Daugelis e, kalbėjo apie daugelį, daugelį, daugia šalių santykius, bet netgi Europos parlamente mes turime pritarti tam, kad šiuo atveju reikia sustiprinti mūsų sąjungą su JAV, kad atrentumėm Kinijos e, poveikį. 2010 metais spalio mėnesį e, buvo organizuotas susitikimas su JAF atstovais. Tuo metu buvo kalbama apie muitinės ir e, dėja teigiamų rezultato to sustikimo pasiekta nebuvo. Mes turime pasirenkti gerai G20 sustikimui. Ačiū. Mister... Ačiū. Galiausiai ponas Holslak. Ačiū pirmininkė. Keturis svarbus dalykai. Be kita ko ir pono Murphy mintis, ar Kinijos augimas pasiekė ribą. Sutinku, taip, Kinija pasiekė arba greit pasieks savo ribas, nes yra tie kainų burbulai, mm, gamybos pajėgumai. Antra, ar prekyba su Kinija yra politizuota? Sutinku, taip. Vis daugiau vyriausybė skiria kreditų eksportui skatinti, matome vidaus paramos valstybės įmonėms šita tendencija stiprėja. Ir kapitalo dalis valstybinės įmonėse, valstybės kapitalo dalis didėja ir nemanau, kad šita tendencija pasikeis artimiausiais metais. Trečia, ponas Žado klausia, ar tai skirtingų modelių susikirtimas. Manyčiau, tai skirtingų vystimosi etapų susikirtimas. Japonija, anksčiau tokiu keliu ėjo, bet reikia prisiminti, kad jų industrializacijos procesas baigėsi dar iki pirmojo pasaulinio karo. Manau, kad procesas natūralus. Ir paskutinis pastebėjimas dėl daugia šališkumo. Manau, Europa vis daugiau susidurs su tokia situacija, kad besivystančios šalys, jų dauguma, vis stipriau gins savo interesus, dėrėdamosi su mažuma išsivyščiusių šalių. Tarptautinės organizacijos mes pripratę jas matyti kaip mūsų pačių kūrinį, tačiau tos tarptautinės organizacijos vis labiau praras savo vaidmenį įtaką. Pirmininkas, ačiū šios gyvos laikus surenktos diskusijos dalyviams. Ypač norėčiau padėkoti svečiams, ekspertams, kad priėmė kvietimą ir dalyvavo diskusiją, pasidalijo savo mintimis ir ekspertimis žiniomis. Tai ponė Šukrun, ponas Perelo Plesner, ponas Bruno ir ponas Hokstlak. Ir dėkoju pranešėjai už tai, kad suorganizavo sustikimą. Tariu sudie svečiams. Nedarom jokios pertraukos. Vis dėlto esu priverstas e, paskelbti pertraukėlę. Prašau išeinančiųjų išeiti kuo greičiau. Please. Our proceedings are not yet concluded, so we need to go. Posėdis dar nebaigtas, turime dirbti. Toliau.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 May I ask you to stop the conversation in this room? Prašau nesikalbėti čia salėje. Ir ačiū Jums už tai. Norėčiau tęsti posėdį. 17 punktas. 2009 tarybos reglamento pakeitimai reglamentas leidžia pradėti naudoti aukštos kokybės galvienos importo tarifų kvotą iš JAF ir Kanados. Tai susitarimas, kuriuo siekiama nutraukti sankcijas, kurias taiko JAF ir Kanada Europai Eina kalba apie hormonų naudojamų jautienoje. Ginčą dėl hormonų naudojimų jautienoje. Pranešėja ponia Kvistod Rovol. Žodis dabar jai. Dėkuoju pirmininkė. Gerbiami kolegos. aptarsiu teisinę tvarką. Tarifų kvotos kokybiškai. Aukštos kokybės galvijienai. Tačiau tuo pačiu tai ir politinis klausimas. Jau kurį laiką konfliktuojama dėl aukštos kokybės galvijienos, tai JAF ir Kanados bei ES konfliktas parlamente dirbu ilgą laiką. Žinau, kad apie tai dažnai buvo diskutuojama. Kolega Robertas domėjosi šio klausimo. Aš jam dėkoju už tai. 48 tūkstančių tonų siunta, siuntai taikomos sankcijos šitai siuntai nebus leista, nebus leista jos importuoti, todėl kad mėsa apdorota hormonais arba mėsoje yra hormonų. Šis pasiūlymas yra kompromisas. Jo tikslas pasiūsti tam tikrą žinę JAV. ES santykiuose su JAV. Reikia politinės valios abiejose Atlanto pusėse. Jei bus tos politinės valios, tai atrasime privalumų abiems šalims. Artimiausių metų užduotis tokia spręsti šiuo metu įsisenėjusius konfliktus. Ketvirtadienį plenarinėje sesijoje mes aptarsime santykius su JAV. Tikėkime, kad konfliktai bus išspręsti ir prekybos kliūtis panaikintos. Šis konfliktas įtakoja ir tarp atlantinius santykius taip pat turi neigiamos įtakos pasaulio ekonomikai. Turėtume kuo greičiau patvirtinti šį susitarimą. Aš visiškai nedviprasmiškai pritariu e, sustarimo patvirtinimui. Aš esu pranešėja, esu įstikinusi, kad uh, susitarimas būtų naudingas abiems šalims, jis, tai geras kompromisas. Tikiuosi gero bendradavimo su kitų komitetų šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Dabar išklausysime šešėlinių pranešėjų, ponas Kutaš, socialdemokratų atstovas. Ačiū, pirmininkė. Pranešėja teisingai pastebėjo, kad šis ginčas nenaudingas nei JAV ir Kanadai, nei Europos Sąjungai. Tarkime, mes buvome priversti nustatyti baudas ir mums e, atsakydami tuo pačiu nustatė baudas. JAV ir Kanados bei ES susitarimas yra geras, tai mūsų interesas patvirtinti jį. JAV ir Kanados ekonomikos kartu sudėjus sukūrė trešdalį pasaulio BVP. O priekybos karai tai kliūtis ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui. Noriu paklausti komisijos, koks tikrasis nustatytų nuobaudų poveikis. Ir koks būtų poveikis, jeigu į Europos rinką būtų importuojama daugiau galvijienos. Kaip tai įtakotų skirtingus Europos regionus, aš turiu omeny, jei padidėtų aukštos kokybės galvienos importas. Ačiū. Well, thank you, Chairman. I... Ponas Terdi, ačiū pirmininkė. Aš pritariu tam, ką sakė Gotlif ir ponas Kutas. Taip yra gyvendinamas susitarimo memorandumas ir tikrai turbūt esate teisus, sakydamas, kad tas susitarimas turėjo poveikio kitiems sektoriams. Tai turėjo įtakos žemės ūkio sektoriui. Aš esu Galvienos gyvulininkystės komiteto pirmininkas Junktinėje karalystėje. Ir turiu pasakyti, kad komisija ir parlamento žemės ūkio komitetas maždaug prieš metus lankėsi Vašingtone, buvo aptarta dabartinė padėtis ir svarstoma, ar JAV bus leista eksportuoti produkciją į mm, ES. Ir Tom Vilsack sakė, kad siūloma yra panaikinti apribojimus iš ES atvežamai jautienai ir tai galėtų būti taikoma ir kitiems produktams. Ar komisija galėtų patvirtinti, kad JAV kongresas tikrai ketina panaikinti tos apribojimus? Dar vienas labai svarbus dalykas, kurį savo pranešime mini Godlyvi. Svarbu užtikrinti, kad jok jokie žmonais nepatektų į ES. Jeigu taip atsitiktų, mm, sumažėtų vartotojų pasitikėjimas ir tai atsilieptų ir Junktinės karalystės atitinkamam sektoriui. Taigi norėčiau labai išgirsti komisijos atsakymus į mano pateiktus klausimus. Ačiū dabar pana Žozė Bovėje žaliųjų vardu. Aš manau, kad ši diskusija labai svarbi, bet ji turėtų vykti tinkamame kontekste, juk šis klausimas nenukrito iš dangaus. E, viskas siejasi su ES e, sprendimu uždrausti hormonus ir PPO vyko Junktinių Amerikos valstybių ir Europos ginčas Taip pat reikėtų prisiminti, kas vyko toliau, kai buvo skirtos sankcijos 60 Europos produktų 10 metų, nes mes atsisakėme priimti importuojamus tuos produktus. Tas Europos atsisakymas visiškai pagristas. Mes čia elgiamės europietiškai. Svarbu prisiminti tą kontekstą. Dabar mes radome išeitį ir žinoma turime dar uh, išsiaiškinti su komisija, ar tikrai sprendimas rastas. Nuo 2011 metų papildomai mokesčiai turėjo dinkti, bet nor, norime paprašyti komisijos dar tai patvirtinti. Noriu išgirsti, ar sankcijos tebėra taikomos. Ir dar vienas klausimas kurį reikėtų aptarti svarstančiį pranešimą. Kaip yra apibrėžiama aukšta kokybė, koks turėtų būti mėsos atsiekamumas ir kokios turi būti nustatytos kvotos. Būkime atsargus, kad nepereitume prie kitų diskusijų dėl aukštos kokybės galvijienos importuojamos iš Merkosur šalių. Taigi būkime atsargus ir nesukurkime tokios sistemos, kuri e, visiškai pakeistų pusiausvyrą tarp vietos produkcijos ir, ir iš kitur atvežamų produktų. Dabar ponas Flavio Koturny iš Žemės ūkio generalinio direktorato. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Manau, kad šiandien jums pateikto pasiūlymo kontekstas yra labai gerai paaiškintas. Viskas siejasi su praėjusio dešimtmečio pabaiga. E, JAV keitėsi, kreipėsi į ginčių nagrinėjimo komisiją Vyko daug diskusijų dėl šio dosie, galiausiai buvo pasiektas susitarimas su JAV, kurį vėliau papildė susitarimas su Kanada. Tas susitarimas buvo sėkmingai įgyvendinamas, kadangi jis suteikė galimybę ES išlaikyti hormonų draudimą ir išvengti e, importą jautienos, kuri buvo auginama naudojant e, hormonus, Taip pat buvo nustatyta ir tarifinė kvota. Taigi, yra įgyvendinamas planas, dėl kurio sutarta su JAF ir Kanada. Tas susitarimas yra įgyvendinamas trim etapais. Šis pasiūlymas, šiuo pasiūlymu, kuris jums pateiktas, būtų pereita į antrąjį etapą, būtų padidinta kvota mainais už JAV sankcijų panaikinimą, nes tos sankcijos tikrai uh, Mm, buvo pranoko lūkesčius. Ponas Biuvė klausė, ar tos sankcijos panaikintos ar ne. Taip, jos yra panaikintos JAV gerokai iš anksto, nei numatyta grafike, atsisakė tų priemonių. Visos priemonės turėjo būti panaikintos nuo 2012 m. rūpiučio 1 dienos, tačiau iš tikrųjų tos priemonės sankcijos 100 procentų buvo panaikintos 13 mėnesių anksčiau termino. Tai buvo panaikintos šią vasarą. Ta pati galiu pasakyti ir apie Kanadą. Kanada įgyvendino susitarimą ir panaikino visas taikomas priemonės, taigi mūsų eks, transportas dabar gali laisvai plaukti į Kanadą be papildomų muitų. Žinoma, dabar mes turime žengti savo žingsnį ir įsipareigoti įgyvendinti susitarimą. Šio susitarimo privalumai yra akivaizdus ne tik priekybos prasme, taip išvengsime ginčių su JAV, taip pat, kaip sakė pranešėja, tai turės poveikio apskritai visiems mūsų santykiams su JAV. Sudarius šį susitarimą, JAV e, palankiau nagrinėja kitus priekybos klausimus. Žinoma, ne visus juos pavyks išspręsti, tai nėra lengva, tačiau akivaizdu ir tai, kad amerikiečiai 13 mėnesių anksčiau panaikino sankcijas, yra ženklas, kad šis susitarimas pasiteisina ir yra gerai gyvendinamas. Dabar persiu prie konkretesnių klausimų. Aukšt poveikis aukštos kokybės jautienos rinkai ir sankcijų poveikis. Pradėsiu nuo pastarojo klausimo. Sankcijos turėjo didelio poveikio, kuris peržengė tas ribas, kurias buvo E, numačiusi ginčių nagrinėjimo komisija, tai tas poveikis buvo daug didesnis nei 110 milijonų jav dolerių. Žinoma, sunku viską išreikšti skaičiais e, ir įvertinti poveikį, kuris buvo padarytas mūsų augintojams. Bet akivaizdu, kad visa tai turėjo poveikio bendriems priekybos santykiams su JAV. Taigi, jeigu kalbėtume apie poveikį priekybai ir politinį poveikį santykiams su JAV, akivaizdu, kad tų sankcijų padariniai rinkoms ir priekybos santykiams buvo dideli. Tačiau, žvelgiant atidžiau, akivaizdu, kad sankcijos turėjo poveikio visoms šalims ir įvairiems produktams. E, kiaulienai, vynui, konservuotiems persikams, sūriui. Taigi buvo taikomi papildomi muitai ir poveikis buvo labai didelis. O kalbant apie aukštos kokybės jautieną, mes čia kalbame apie tai, kad įgyvendinus susitarimą kvota bus daugiau negu 48 tūkstančiai tonų. Mes panagrinėjome Europos rinkos situaciją, ją stebėjome per pastarosius pusantrų metų, kai buvo įgyvendinama kvota ir jokio poveikio rinkai nepamatėme, nes šios kvotos dydis tikrai nėra toks, kad sukeltų pavojų arba iškraipytų rinką. Dėl galvijų spongiforminės encefalopatijos. Šį mm, klausimą kėlė ir komisijos narys Ciolos, taip pat komisijos narys Dali apsilankimo Vašingtonė metu. Mm, taip pat ir Žemės ūkio sekretorius Vilčiak, galiu pasakyti, kad sekretoriaus Vilčiak pateiktas atsakymas buvo štai koks. Iki metų pabaigos turėtų būti paskelbta taisyklė dėl GSE. Ką tai reiškia? Tai bus tik pirmas etapas visame procese. Tai reiškia, kad po to vyks konsultacijos su įvairiais suinteresuotaisiais asmenimis, su visų sektoriumi bus pas, numatytas dviejų mėnesių laikotarpis, per kurį suinteresuoti asmenys galės teikti savo pastabas, tada pastabos bus įvertintos ir bus priimtas sprendimas. Tai yra tik pirmas žingsnis. Tai nereiškia faktinio sankcijos panaikinimo, tačiau to žingsnio mes laukiame, kad galėtume išeiti iš šios situacijos. Tuo suinteresuoti ir mūsų eksportuotojai, ir JAV sektorius. Augintojai aiškiai pasakė, kad nenori dalyvauti šioje sankcijų sistemoje, nes dėl to atsiranda trintis tarp JAV ir Korejos ir Kinijos. Nes ja, atsiprašau, Korejos ir Kin... Japonijos, nes Koreja ir Japonija nori mm, JAV eksporto ir pasisako už draudimo panaikinimą. Ir paskutinis dalykas, kurį minėjo ponas Bovė, kaip apibrėžiama aukšta kokybė. Taip, šis klausimas yra svarbus. Mes turime pasirūpinti, kad um, ta apibrieštis, kuri yra reglamente, o ji yra labai konkreti ir išsami, būtų taikoma tik šiai jautienos rūšiai ir kad tai netaptų bendra apibrieštimi kad nebūtų sukurtas e, koks nors precedentas, tai būtų keltų pavojų mūsų santykiams su Merkosur. Taigi tas, ta apibrieštis yra labai išsami, detali ir ji nebus taikoma vykstant kitoms dėryboms. Ačiū. You, sir, uh, Ačiū komisijos atstovui už uh, prezentaciją. Dabar sugrįžkime prie mūsų pranešėjos. Prašome. Kalbame apie pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis šio klausimu. Taip, sako pranešėja. Na, aišku, mes dėl bendrų principų kaip ir susitarėme. Bet tuo pat metu nereikia pamiršti, kad šią temą jau analizuojame keletą metų Ir iš esmės e, norėčiau sugrįžti prie keturių aspektų, keturių svarbių aspektų. Visų pirma, tai, ką pasakė ponas Bove, kad reikia užtikrinti balansą, kad ES rinka nenukentėtų. Taip pat e, reikia nepamiršti santykių su Mercosur šalimis. Antras dalykas na galbūt e, nepakankamai detaliai anksčiau kalbėjau, bet e, šiuo atveju kalbame apie jautiną, kuri niekada nebuvo e, apdorota kažkokiais hormonais. Jeigu reikia mėsą patikrinti, tada, man atrodo, už tai turėtų būti atsakingos veterinarijos struktūros. Ir būtent jos mm, turėtų laikytis nustatytų procedūrų, siekiant užtikrinti, kad mm, mėsos kokybė yra tinkama, bet to reikia laikytis ir PPO taisyklių. Ačiū už jūsų pasisakymus. Ačiū, sako pirmininkas, už pasikeitimą nuomonėmis. Dabar e, kito posėdžio metu lakryčio mėnesį 22-23 dienomis mes aptarnėsime šį nuomonės projektą. O dabar pereikime prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra stojimo į PPO padėtis. E, Posėdėje dalyvauja ponas Piteris Balaš, Jis yra ir dėrybininkas iš priekybos generalinio direktorato. Taigi jo pristatyti nereikia, nes jis jau posėdėje pas mus dalyvauja ne pirmą kartą. Suteiksime jam žodį ir jis pristatys komisijos vertinimą susijusi su stojimu į PPO padėtimi. Na, aišku, aktualiausias klausimas tai yra Rusijos narystė PPO. Kokia yra situacija? Ar galima sakyti, kad mm, Rusija beveik ant PPO slengščio? Ar yra dar kažkokių likusių kliučių? Jotkalnyje galbūt taip pat greitai taps PPO nare. Na ir taip pat e, kai kurios šalis greitai prisijungs prie PPO. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį mūsų svečiui, e, su kuriuo kartu yra ponas Parvarsoti iš to paties prekybos generalinio direktorato, kuris taip pat dažnai lankosi mūsų komiteto posėdžiuose. Taigi, ponas Balaš, prašom jums suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė, labai malonu vėl sugrįžti į šį komitetą ir kalbėti m, mm, aktualių klausimų. E, kalbant apie Rusijos narystę PPO, tai matome, kad na, galų gale galbūt šis tikslas ir bus pasiektas. Galiausiai norėčiau pasakyti porą žodžių apie e, Rusijos narystę PPO. Rusija yra labai didelė e, ekonomika, kuri vis dar nėra PPO nare. E, Dėrybinis procesas buvo labai ilgas. E, Ir dėl tos priežasties e, matėme, kaip dėl to keitėsi ES ir Rusijos ekonominiai santykiai. Rusija nesilaiko PPO taisyklių ir e, ES yra sudariusi daug e, dvišalių susitarimų su Rusija. Ir Rusija iš tiesų, na kartais elgdavosi savo naudai, nustatydama labai didelės kliūtis ES eksportuoti į Rusiją. Pavyzdžiui, buvo panaudotos SPS priemonės, fitosanitarinės, sanitarinės priemonės. Na, visai neseniai vasarą, pavyzdžiui, Rusija e, pasakė, kad e, dėl E. colis bakterijos e, E, Vokietijos kai kuriuose dalyse buvo e, pasakyta, kad negalima iš ES e, importuoti tam tikrų produktų. Ir toks draudimas galiojo kelis mėnesius ir, aišku, toks draudimas na, buvo be priežasčių. Rusija pakėlė savo importo, eksporto tarifus, tai jį gali uh, E, padaryti ir iki šiol e, Rusijos importo ir eksporto tarifai yra dideli. Aišku, tarifai yra didinami e, krizinėse, krizės situacijose, bet vis dėlto esant dabartiniai situacijai, tokių priemonių taikymas yra nepateisinamas. E, Rusija yra ES importo partnerė ir kalbant apie priekybos balansą, jis yra deficitinis, ypač dėl to, kad mes daug iš Rusijos importuojame žaliavinių medžiagų ir e, energijos produktų bet vis dėlto dar priekybos potencialas iki galo nėra išnaudotas. Atsižvelgiant į tai, ES iš tiesų yra suinteresuota, kad e, Rusija galiausiai prisijungtų prie PPO. Mes e, manėme jau keletą kartų, kad, pavyzdžiui, 2004 metais e, Rusija prisijungs prie PPO kai ES pasirašė protokolą dėl e, dvišalio susitarimo. Bet e, dėja 2004 e, metais Rusija pritaikė labai daug protekcionistinių priemonių. Ta pačią situaciją matėme ir 2007 metais, kai Rusija pradėjo gyvendinti naują žemės ūkio politiką ir užsibrėžė tikslą, kad, mm, na, kad Rusija pati apsirūpintų 95 procentų atveju e, savo produkciją, kad jai nereikėtų importuoti žemės ūkio produktų. Ir tam tikslui pasiekti pritaikė protekcionistinės priemonės, pavyzdžiui, per e, tarifų didinimą ir taip toliau. E, turiu dar keletas dalykų. Medienos eksportas e, iš Rusijos į ES padidėjo, padidėjo taip pat ir eksporto tarifai, kas yra labai naudinga Rusijai, nes tokiu atveju uh, E, Rusija gali su, e, suteikti subsidijas savo gamintojams. E, ab, Rusijos įmonės gauna žaliavinę medžiagą labai mažomis kainomis, naudoja labai pigią energiją ir na, pritaikant tuos eksporto subsidijas, užtikrina, kad jų e, pramonė įgaus konkurencinį pranašumą. Ir na, visa tai, aišku, iškraipo ES rinką, nes mes e, na, turime tada imtis kažkokių antidempingo priemonių įvairių e, pramoninių produktų atžvilgių, kurie yra importuojami iš, Rūpijo, iš Rusijos, pavyzdžiui, trašos ir taip toliau. Visa tai rodo, kad e, e, dėrybinis procesas kaip ir baigtas. Ir e, Rusija prisijungusi prie PPO turės laikyti ties PPO taisyklių ir tai yra mums labai aktualu. Per pastaruosius 18 metų mes matėme, kad būta visko. Mm, dėrybos buvo labai vaisingos ir mm, iš viso su, mm, tas susitarimas, kurį sudaro 800 puslapių, yra parengtas, liko tik tai keletas detalių, dėl kurių reikia susitarti. Atrodytų, kad e, galiausiai e, yra susitarta dėl ES aktualių klausimų dvi šalių pagrindų, nors e, Rusija dar to nepatvirtino, e, kad per trumpą laikotarpį bus peržiūrėtas visas susitarimas ir e, kai tai bus padaryta, mes galime pasakyti, kad dėl tam tikrų dalykų dvišalių pagrindų susitarta. Dar liko keletas atvirų klausimų pavyzdžiui, dėl SPS e, priemonių naudojimo, e, kas yra itin aktualu ES. Mes taip pat pagėdautumėm, kad būtų laikomasi tam tikros disciplinos e, dėl investavimo priemonių Rusijoje. Pavyzdžiui, automobilių sektoriuje Tai yra vienas iš tų klausimų, kurie vis dar yra neišspręsti. Ir dėl tos priežasties šios klausimus reikės spręsti dvi šalių pagrindų. Toliau yra dar kitas dalykas. Garantijos dėl mėsos e, eksporto iš ES. Kvotų klausimas dar yra mm, neįspręstas, kaip ir eksporto mokesčių ir taip toliau. Bet bet kuriuo atveju patys pagrindiniai klausimai jau kaip ir yra sudėrėti. Taigi yra susidariusios visos sąlygos, bent jau iš mūsų pusės, e, kad būtų galima užtikrinti e, Rusijos prisijungimą prie PPO organizacijos. Mes norėtumėm pasinaudoti uh, PPO ministrų konferenciją, kuri įvyks gruodžio viduryje, kad galėtumėm pasveikinti Rusiją prisijungus prie PPO. Greičiausiai ji tap 154 nare, nors e, yra galimybių, kad e, Jotkalnyje prisijungs tuo pat metu prie PPO, o galbūt ir anksčiau. Darbo tikrai daug, laiko grafikas labai užimtas. Tai proceso pabaiga, ne pradžia. Galbūt liko vienas procentas darbų, bet ir tai užims daug laiko. Tikimės iki šio mėnesio pabaigos užbaigti iš savo pusės darbus dėl Rusijos PPO įsipareigojimų. Tai įmanoma techninių požiūrių, tačiau yra politinio išspręstų klausimų. Pavyzdžiui, ginčas tarp Rusijos ir Gruzijos. Gruzija yra PPO narė ir pateikė konkrečių pageidavimų Rusijai dėl prekybos tarp Rusijos ir Abhazijos ir Pietų Osetijos. Gruzija laikosi tokios pozicijos. PPO turėtų atlikti tyrimą dėl priekybos su tais dviem regionais, turėtų būti paskirti tarptautiniai stebėtojai Eina kalba apie du atsiskyrusius regionus po 2008 karinio konflikto. Rusija pripažino tuos du regionus nepriklausomis valstybėmis, kiti jų nepripažino, tačiau Rusija pripažino ir iš to išplaukė tam tikros pasiekmės. Štai čia toks politinis klausimas. Ir politinės konfrontacijos grėsmė. Išnagrinėjome Gruzijos teiginius ir situacija kontroversiška. Politiniu požiūriu ES remia Gruziją ir jos teritorinį vientisumą ir jos sieki vėl įtvirtinti savo suverenitetą tuose dviejose atsiskyrusiuose regionuose. Tačiau PPO mūsų manimų ne ta vieta, kur reikėtų spręsti tokias grinai politinės problemas. Mes visiškai remiame Gruzijos reikalavimą pradėti politinį sprendimo procesą, tačiau nenorime painioti politikos ir prekybos. Pozicijos labai skiriasi. Nors šveicarai bando tarpininkauti tarp Gruzijos ir Rusijos. Bandymai buvo nelabai sėkmingi. Ir tenka apgailestauti, bet ko gero šveicaro tarpininkavimas baigsis artimiausiamis dienomis. Nesėkmingai baigsis. Ir turėsime priimti pasirinkimą, sunkus pasirinkimas, kaip suderinti politinę paramą Gruzijai su labai aiškiu interesu, kad Rusija įstotų į PPO sunku dabar įsivaizduoti, kaip šitą lygtį išspręsti. Tačiau gali būti nuspręsta visai. Gali būti, jog nuspręsime, jog svarbiausias tikslas Rusijos narystė dar šiais metais. Rusija laikosi labai kietos pozicijos santykiuose su Grusija. Galima sakyti, jų santykiai šiuo metu yra nutraukti. Rusija nerodo jokių kompromisinių pozicijų. Ir Rusija yra pareiškusi, kad jeigu nepavyks įstoti šiais metais, tai nesistengs įstoti į PPO ilgą laiką ateityje. Rusijoje veikia daug stiprių jėgų, kurios tik apsidžiaugtų, jei Rusija neįstotų į PPO. Rusijos modernizacija ir ekonomikos ateitis sunkiai įsivaizduojama neįstojus į PPO, labiau nei, nei, neįsintegravus į pasaulio ekonomiką, tačiau aišku, galutinį sprendimą patys rusai priims. Štai tokia padėtis. Dar trumpai apie du klausimus. Vienas komplikuojantis aspektas. Rusija turi muitų sąjungą su Baltarusija ir Kazakstanu. Panašiai kaip Europos Sąjungos viduje muitų sąjunga. Vadinasi, Rusija tam tikrą prasme yra susipančiojusi rankas, nes vykdo palankę prekybos politiką su tais partneriais ir tai komplikuojantis faktorius. PPO stojimo procesas toms dviem šalims taip pat jau vyksta. Kazakstanas galbūt jau netrukus taps nariu O Baltarusija, aišku, jai tas tikslas yra labai tolimas. Baltarusijos ekonomika iš esmės nepasikeitė, jų ekonomikos ir priekybos politika grindžiama sovietiniu modeliu, o ne rinkos ekonomikos modeliu ir šiuo metu Baltarusijai būtų neįmanoma įstoti į PPO. Toks papildomas aspektas. aspektas. Ir galiausiai dėl Jotkalnyjos. Jų stojimas galbūt bus baigtas per dviejus metus. Vienintelė šalis - Ukraina. Kol kas neužbaigė dėrybų su šita maža valstybė, su Jotkalnyje, todėl stoja visas procesas. Turime naujausios informacijos, kad gal gale tos dvi šalys rado kompromisą, todėl yra vilčių, kad greitai Jotkalnyje taps PPO nare. Viena PPO valstybė Ukraina stabdo tą sprendimą dėl stojimo ir šis faktas įrodo, jog nereikia nuvertinti Gruzijos problemos. Vadinasi, bet kuri PPO narė turi de facto teisę vetuoti stojimą kurios nors valstybės. Jei turėsite klausimų dėl stojimų, valstybių stojimo į PPO, mano kolega Paulo arba ir aš pats atsakysiu. Ačiū. Ačiū už išsame informaciją. Dabar kalbės komiteto nariai. Pirmiausia, ponas Stedį, jis yra pranešėjas Rusijos klausimais. Yes, um... Ačiū. Vyko išsamios diskusijos ir turiu pasakyti, kad man sukėlė susirūpinimą kai kurie jūsų minėti dalykai. Jūs sakėte, kad esame prieartėję prie dvišalio susitarimo. Jūs iš pradžių sakėte, kad tas sustarimas bus pasiektas šiemet, o po to pasakėte, kad gali kilti problemų dėl Baltarusijos ir kitų šalių. Ir Gruzija gali bandyti stabdyti procesą. Gal galėtumėte patikslinti, ką turite galvoje, sakydamas, kad esame arti dvišalių sustarimo. Kitas dalykas. Jūs sakėte, kad nereikia painioti politikos ir priekybos, tačiau visą laiką, kiek dirbu šiame komitete, politika ir priekyba persipina. Labai dažnai priekybos sprendimus užgožia politiniai sprendimai. Taigi nesu, man ne visiškai aišku, ką turėjote galvoje. Tai yra tik pora klausimų. Noriu išgirsti atsakymus į juos. Ačiū. Dabar šešėlinis nuolatinis pranešėjas, panašalts iš GUE frakcijos. Ačiū pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti už labai išsame informaciją, už dabartinės padėties PPO ir Rusijos padėties analizę, bet norėčiau dar kartą pasiteirauti jūsų dėl muitų sąjungos ar Baltarusijos ir Kazakstano. ar Rusija tikrai taps PPO narė iki metų pabaigos? Kaip bus su tų šalių produktais, kurie eksportuojami į Europos Sąjungą? Ar tai taip pat reiškia, kad atsivers galimybių ir Kazakstanui bei Baltarusijai įstoti į PPO? O galbūt tai bus būdas toms e, šalims parodyti, kad jos taip pat yra suinteresuotos tapti narėmis ir galbūt tai būtų būdas Rusijai parodyti, kokios naudos duoda PPO narių skaičiaus didinimas. Dar norėčiau paklausti, ar iš Rusijos, ar iš kito, kitų šalių esate gavę įrodymų, kokiu nors faktu apie Rusijos poziciją dėl Dohos raund, dėrybų raundo užbaigimo? Pana Žado. Ačiū. Aš šipsojausi, kai jūs sakėte kad reikėtų paieškoti galimybių prie, nepainioti priekybos ir politikos. Tokia mintis skamba įtin įdomiai, kai kalbam apie Rusiją. Ta šalis nori kontroliuoti ekonomiką ir gauti iš jos pelno ir praturtėti. Ir jeigu ir yra kokia nors šalis, kur priekyba, politika ir ekonomika yra visiškai persipinusios, tai ta šalis yra Rusija. Nenoriu kartoti to, ką sakė Robertas. Bet manau, kad turime suprasti, kad sudaromi priekybos susitarimai, bet jie siejasi su politika. Neapsimetinėkime, kad taip nėra, nes tada niekur, nieko nepasieksime. Įsivaizduokime, kad jūs skaitote pranešimą Graikijoje ir sakote, kad e, politika ir ekonomika turi būti atsietos. Politika ir priekyba atsiprašau, priekyba ir ekonomika prasideda nuo politikos, o Rusijos atveju ta sistema yra taip korumpuota, kad tikrai reiks imtis politinių priemonių šiems klausimams spręsti. Daugiau norinčių pasisakyti nėra, perduotų vėl žodį jums, atsakyti į klausimus, galite kai kurios atsakymus perduoti ir ponui Garsoti. Aš galbūt e, turėjau pasakyti, kad politika ir stojimas į PPO yra skirtingi dalykai. Nes PPO yra priekybos organizacija ir taiko priekybos taisyklės. Galbūt stojant į PPO galėtų būti išspręstas Rusijos ir Gruzijos teritorinis konfliktas, tačiau aš tokiai nuomoniai nepritariu. Nes čia mes kalbame apie, apie tų teritorijų Rusijos vykdomą karinę okupaciją. Tai yra smerktinas dalykas, yra kontroliuojami visi tų teritorijų gyvenimo aspektai veikia režimas, dėl kurio nepriklausomybės galima būtų reikšti įvairias nuomonės. Mano nuomonė, šio ginčio neįmanoma išspręsti stojimo į PPO kontekste. PPO yra kalbama apie įsipareigojimus susijusius su tam tikrais priekybos aspektais ir tikrai nėra jokių nėra, PPO nėra keliama jokių politinių sąlygų narystiai. Galbūt toks požiūris nėra teisingas, tačiau turiu pasakyti, kad e, PPO narės yra šalis turinčios labai įvairių politinių sistemų. PPO gilinasi į ekonomikos ir priekybos politiką ir tos politikos suderinamumą su tarptautinėmis taisyklėmis, kai sprendžia ar leisti vienai ar kitai šaliai įstoti. Žin... Ir dėl politinių sąlygų iškelimo šalims stojant į PPO, tai ES turėtų spręsti, ar tai pasitarnautų uh, es interesams ar ne. O kalbant ekonominių ir sisteminių požiūrių, ES būtų labai naudinga matyti Rusiją tarp PPO narių. Tačiau jeigu šis parlamentas ir valstybės narės nuspręstų, kad Rusijos stojimo į PPO progą reikėtų išspręsti ir teritorinį ginčą, tai akivaizdu, kad Rusija uh, ilgą laiką ne, nuspręs nestoti į PPO ir ilgą laiką nesieks narystės. Aš atstovauju priekybos generaliniam direktoratui ir manau, kad toks žingsnis tikrai nebūtų naudingas ES interesams, bet žinoma, spręsti ne man, o jums. Manau, kad šis klausimas gali greitai iškilti. Tikiuosi, kad patikslinau, ką turėjau galvoje. Žinoma, suprantu, kad yra daug ir su priekyba nesusijusių klausimų, tai yra aplinkos apsauga, e, darbo sąlygos, darbo standartai. Bet tam tikrų teritorijų kontrolė nėra tiesiogiai susijusi su priekybos sąlygomis, tai yra labai svarbus politinis klausimas. Jis yra itin aktuolus Gruzijai. Mes tai suprantame, tačiau kad ir kaip būtų, ar bus išspręstas teritorinis ginčas tarptų šalių ar ne, tai ne, nedaro įtakos priekybos sąlygoms su Rusija. Kitas dalykas. Rusijos ekonomika, ekonominė politika. Rusijos ekonominėje politikoje priekyba yra naudojamasi kaip politinių ginklų. PPO tokias galimybės smarkiai apribotų. Prisijimdama tarptautinius įsipareigojimus, Rusija negalėtų tęsti dabartinės praktikos savavališkai didinti muitų arba numatyti sanitarijos ir fintosanitarijos priemonių, nes tai jai draustų daryti tarptautiniai įsipareigojimai. Ar PPO bus lengv, paprasta PPO narė. Ar su ja bus lengva bendrauti? Ne. Nelengva bendrauti ir su Kinija, bet ar kas nors sako, kad priimant Kiniją į PPO buvo padaryta klaida? Ne, taip nesakoma ir taip pat bus ir Rusijos atveju. Mes galime rinktis draugus, bet ne kaimynus. Rusija yra tokia, kokia yra, ji yra mūsų kaiminė ir mes turime su ja taip ir elgtis ir ieškoti būdų kaip bendrauti su šia šalimi. Ir turime bent jau vertinti tai, kad dabar jau egzistuoja politinė valia, nepaisant stipraus daugelio Rusijos sektorių pasipriešinimo. Rusijos vadovybė panašu, kad pripažino, jog jai būtų naudinga stoti, Rusijai būtų naudinga stoti į PPO. Dėl dvišalių dėrybų. Dvišalės dėrybos yra e, saliginai baigtos, sakau saliginai, kadangi dar laukiame Rusijos vyriausybės patvirtinimo. Dėl tam tikrų mokesčių aspektų. Ir esu įsitikinęs, kad kiti klausimai susijęs su Rusijos įsipareigojimais PPO bus išspręsti per artimiausias kel kelias savaitės. Tačiau daugiausia klaustukų yra dėl Gruzijos. Ir manau, kad būtent šio klausimo sprendimas ir lems, ar Rusija galės įstoti į papo ar ne. Muitų sąjunga. Ta sąjunga turėjo poveikio neigiamo poveikio Rusijos ketinimams stoti į PPO. Jeigu ne ta sąjunga, Rusija jau dabar turbūt būtų PPO narė. Dėl muitų sąjungos Rusija turėjo derinti savo politiką ir su PPO, ir su kitomis dviem muitų sąjungos partnerėmis. Tačiau mes iš Rusijos gavome teisinių garantijų, kad Rusija prisijėmusi tarptautinius PPO įsipareigojimus, juos įgyvendins ir kitose dviejose šalyse. Ir yra pasiektas susitarimas tarp trijų muitų sąjungos šalių ir reikia, kad tas sustarimas būtų pasirašytas, nes be jo būtų galima labai lengva žaisti įvairius žaidimus, Rusija galėtų įvairiai teisintis, kodėl ji negali vykdyti savo įsipareigojimų PPO. Rusijos stojimas reikš, kad bendras muitų tarifas galiojantis toje muitų sąjungoje bus toks, dėl kurio bus susidėrėta su Rusija. Tai reiškia, kad palengvės, kad bus lengviau eksportuoti prekes į kitas dvi muitų sąjungos šalis ir sanitarnės fitosanitarijos priemonės bus taikomos taip pat. Yra numatoma planuojama užtikrinti tokį patį laisvą judėjimą trijose muitų sąjungos šalise kaip ES muitų sąjungoje. ES čia yra pavyzdys ir bus siekiama tokio paties integracijos lygio. Jeigu tos šalis stotų į PPO, jos turėtų dėrėtis dėl savo, dėl atskirų sąlygų. Kazakstanas jau pasirašė sustarimą dėl tarifų su mumis ir su Kazakstanu bus e, aptariamos tokios pačios problemos, kurios stabdė PPO stojimą. Eksporto muitai siejasi su prieiga prie rinkų ir kai baigsis tos dėrybos, Kazakstanas įgys galimybių stoti į PPO. Manau, kad atsakiau į man pateiktus klausimus. Pono Šolts, trumpas klausimas. Ar jūs manote, kad rinkimai Rusijoje gruodį ir kovą mums suteiks daugiau galimybių susitarti su Rusija, ar manote, kad jie sukels problemų? I, of course, uh, of course ne, never give forecast, especially not about the future, but... Uh, Na, aš nenorėčiau prognozuoti, kokia būtų ateitis, bet uh, šiuo atveju nemanau, kad uh, sąlygos uh, būtų palankesnės jeigu e, Putinas būtų ne ministrų pirmininku, bet prezidentu. Na, atrodytų, kad e, dėl visų sąlygų su Rusija yra susitarta, 99 procentai jų yra kaip ir sudėrėta, dėrybų iš naujo nenorime vėl iš naujo pradėti. Ir Na, Rusija dabar turi priimti pati e, sprendimą dėl PPO narystės ir išspręsti teritorinius konfliktus. Pirmininkas, ačiū. Peter Palaš už tai, kad e, pateikė mums informacijos apie stojimą į PPO padėtį. Visų kitų klausimų nėra ką pasakyti prie 19 punkto kitas mūsų posėdis 22 lapkričio. Ačiū už dalyvavimą.